So, meine sehr verehrten Damen und Herren Kollegen, ich darf Sie alle herz, recht herzlich begrüßen zu unserer heutigen. Mėly kolegos, sveikinu visus susirinkusius į Teisės komiteto posėdį. Norėčiau pasveikinti Ispanijos teisingumo ministrą, poną Francisko Domingis. Jis šiandien lankosi pas mus prasidėjusios Ispanijos pirmininkavimo progą, pristatys mums savo pirmininkavimo tikslus. Pone ministrė, mums yra didelė garbė šiandien su jumis turėti galimybę pasikalbėti. Reikia atlikti keletą formalumų, tikiuosi, dėl darbo tvarkės nėra jokių prieštaravimų. Ar kas nors norėtų pasisakyti dėl praeito posėdžio protokolo, jeigu netuomet jį patvirtiname. Aš galvau, kad ne, nėra pirmininko pranešimų, tačiau jų iš tikrųjų yra keletas. Mes paskyrėme pranešėjus per pastarį koordinatorių posėdį, pirmiausiai ponę Makartį dėl uh, rengs pranešimą dėl tam tikrų baudžiamojų bylų E, tarp valstybinių mastų. Ponas Rapkai taip pat gavo atitinkamą pranešimą, kaip ir kolegė Lichtenberger, kuri bus atsakinga už pono Lyzeko parlamentinės neliečiamybės panaikinimą. Už pono Migalskio taip pat kitas kolega. Ponas Bodų paskirtas nuomonės rengėjų dėl uh, skaidrumo direktyvos. Pone Lichtenberg yra pranešėja dėl baltosios knygos, kurios tema pristaikymas prie klimato kaitos. Ponas Makari rengs pasiūlymą dėl bankų priežiūros, kovos su sukčiavimu ir pensijų sistemos ir ponė Lichtenberg yra atsakinga už Internet of Things, nežinau kas tai yra. Taip pat buvo pareikšta pageidavimų parengti savos iniciatyvos pranešimą, e, parengti žaliai knygai dėl e, verslo struktūrų tarpusavio sąsajų ir mes turėtume e, rengti pranešimą komitologijos tema. Tas sprendimas buvo priimtas per pastarąjį komitetų pirmininkų posėdį. Dabar suteikiu žodį Ispanijos teisingumo ministrui, ponai Domingės, prašau. Senor prezidente, honorables miembros del Parlamento. Pone pirmininkė, mėly Europos parlamento nariai, man didžiulė garbė šiandien pasisakyti parlamente, jūsų komitete. Parlamento balsas yra Europos piliečių balsas. Bet to aš džiaugiuosi galėdamas susitikti su jūsų teisės komiteto nariais ir jūsų komitetas iš tikrųjų yra tokia e, vienintelė institucija civilinės ir prekybinės teisės kontekste. Ispanija palaiko Europos parlamento uh, pastangas išspręsti teisinės problemas kylančias tarp valstybinių mastų įvairiose sritise. Mes tikimės, kad e, tokiu būdu prisidėsime prie bendros Europos erdvė, erdvės kūrimo ir keturių pagrindinių laisvių užtikrinimo laisvo kapitalo, žmonių, e, paslaugų ir prekių judėjimo. Europos Sąjunga savo veiksmuose privalo iš tikrųjų siekti įgyvendinti ir įtvirtinti šias keturias laisvės. Iš tikrųjų, ES piliečiai gali laisvai įsikurti valstybių narių teritorijoje. Tai yra svarbi taisyklė, dėja turime konstatuoti, kad ES teritorijoje tokie mėginimai dažnai e, susiduria su nepamatuotais reikalavimais Europos piliečių atžvilgių. Komisija pateikė atitinkamą reglamento projektą. Pavyzdžiui, paveldėjimo atveju, jeigu egzistuoja tokie e, tarp valstybiniai, už atskirų valstybių sienų išeinantis paveldėjimo atvejai, kurie gali būti sprendžiami remintis skirtingomis teisinėmis tradicijomis, dažnai dėl to iškyla sudėtingų konfliktinių teisinių situacijų ir įvairiose valstybėse narėse vyksta teismo procesai, nėra vieningos, vieningo e, vieningos paveldėjimo teisės sistemos. Mes norėtume šioje srityje tęsti pradėtus darbus tam, kad piliečiai jaustų teisinį saugumą ir išvengtų bereikalingų biurokratinių procedūrų. Dėl šios priežasties mes manome, kad ši Šis įsigaliojantis reglamentas turėtų būti gyvenamas kartu su kitomis praktinėmis priemonėmis, kurios yra labai svarbios piliečiams. Pavyzdžiui, e-justice elektroninė teisingumo programa turėtų numatyti elektroninį testamentų registrą Europos Sąjungoje. Ispanija sieks šią srityje nemažai nuveikti pagreitinti vykstančius procesus esame numatę gegužės 7 dieną Madride šią temą surenkti specifinį seminarą. Mūsų piliečiai vis daugiau keliauja, vis daugiau juda. Tai taip pat susiję ir su įvairių mišrių santokų skaičiaus didėjimu. Dažnai mes susidurime su tokiamis situacijomis, kuomet e, sutoktinių pora įsikūrė kokioje, kokioje nors trečiojoje šalyje, kitoje nei jų kilmės šalis. Todėl mes ketiname pateikti per pirmus tris mėnesius atitinkamus pasiūlymus dėl atitinkamo reglamento. mus labai domina tokio pobūdžio pasiūlymai, taip pat ir iš komisijos pusės, nes jie leidžia glaudžiau bendradarbiauti tarpusavį atskiroms institucijoms ir iš tikrųjų yra naudingos tiek valstybėms narėms, tiek atskiriems pavieniams asmenims. E, aišku, ne visos valstybės gali dalyvauti šioje sistemoje, tačiau tos, kurios dalyvaus, e, tikrai atneš nemažai naudos savo piliečiams. Sustiprintas bendradarbiavimas dažnai yra laikomas tam tikras skaldimo priemonė, tačiau šiuo atveju mes galėsime užtikrinti Europos įvairovės integravimą. Si. Taigi mes tikimės, kad atitinkamas pasiūlymas bus parengtas kaip įmanoma greičiau taryboje jau buvo vienbalsiai pritarta atitinkamo dokumento tekstui, kuris numato nediskriminavimo išlygą. Tai reiškia, kad vienos valstybės įstatymai negali būti taikomi, jeigu egzistuoja e, skirtingos išeitinės sąlygos arba aplinkybės skirybų atveju. Mes čia dėkojame už atingamas pastangas komisariai Reding. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad komisijos pasiūlymas <clears throat> dėl santokų taip pat turėtų būti greitų laikų parengtas dar e, per šį pusmetį, dar pirmininkaujant Ispanijai. Labai tikimės, kad tai įvyks ir tikimės taip pat Europos parlamento paramos. Taip pat noriu pasakyti, kad pirmininkaujanti Ispanija su dideliu susidomėjimu žvelgia į Bruselio, Bruselis vienas reglamento peržiūrą. Mes turime remtis laisvo prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimo principais, kuriuos garantuoja pirminiai dokumentai. Taip elgtis mūsų reikalauja politinė logika ir toks elgesys dar kartą patvirtina, kad bendroji Europos teisinė erdvė ir vieningoji rinka plečiasi ir tvirtėja. Ir Ispanija džiaugsis galėdama pateikti atitinkamus Briuselio vienas reglamento uh, pakeitimus Toledo mieste. Prieš kurį laiką mes įsitikinome, kad ir kitas valstybės narės ketina judėti šią linkmę. Pasiūlymas dar nėra pateiktas, todėl neturime dar konkretaus teksto, kurį galėtume nagrinėti. Tačiau bet kokiu atveju nenorėtume nustumti šio darbo į šalį ir norime šią sritį reformuoti. Kartu su Europos komisija ir Madrido teisės kolegija mes rengiame kovo 15-16 dienomis Madride atitinkamą konferenciją, siekdami paskatinti diskusijas. Ir tikiuosi, kad kai kurie jūsų komiteto nariai tame renginyje dalyvaus. Kitas svarbus aspektas vidaus rinkos raidai tai yra tam tikro bendrojo orientacinio laikotarpio nustatymas e, siekiant e, numatyti bendrijos teisę ir kitose srityse. buvo atlikta atitinkama mokslinė studija. Buvo, e, iš jos rezultatų matosi, kad kai kurios valstybės nori glaudesnio bendradarbiavimo ir e, vartotojų teisės e, bendros orientacinės sąlygos dar privalo būti išanalizuotos atidžiau. Mes žinome apie ponios Reding planus parengti kažką panašaus į bendrą ES civilinį kodeksą ir e, komisija pateiks atmiausių metų pasiūlymus dėl Europinės sutarčių teisės. Ir Ispanija taip pat stengsis įnešti savo indėlį šią e, sritį. 8-9-10 mažai kas galvoja, kad Europoje gali cirkuliuoti bendra valiuta, <clears throat> tačiau ją mes dabar turime, taip pat mes galime tikėtis, kad ateityje įsigalios ir e, bendri teisiniai principai ES dėl sutarčių teisės e, Ji yra labai svarbi siekiant stiprinti įmonių konkurencingumą. Per pastarosius metus šioje srityje taip pat buvo pasiekta nemažai pažangos. Galiojančios teisinės sąlygos, <clears throat> teisės aktai buvo peržiūrėti, siekiant juos supaprastinti, pagerinti įmonių konkurencingumo situaciją. Konkurencingumas įmonėms yra labai svarbus siekiant išsilaikyti rinkoje ir joje įsitvirtinti. Tuo pačiu metu mes privalome užtikrinti būtinas garantijas, e, siekiant apsaugoti rinkos dalyvių teisės. 2009-aisiais taryboje vyko intensyvės darybos dėl atitinkamo komisijos parengto reglamento projekto, kuris numato e, galimybę sukurti Europinę ribotos atsakomybės bendrovę. Gruodžio mėnesį konkurencingumo taryboje nepavyko dėl šio klausimo e, susitarti, nes darbuotojų atstovai, darbuotojų organizacijų atstovai tam priešinosi. Tai dabar esame patekę į tam tikrą aklavitę, tačiau pirmininkavimo laikotarpiu Ispanija stengsis rasti išeitį iš šios e, aklavietės ir pamėginsime taikyti kitokio pobūdžio, priimti kitokio pobūdžio teisės aktus, <clears throat> pavyzdžiui, pakeisti tam tikras direktyvas. Mes esame įsitikinę, kad ES privalo stiprinti intelektinės e, e, ir pramoninės nusavybės. Teisės. Komet komisija pateiks atitinkamą pasiūlymą, mes jį palaikysime, nes jau prieš kelis metus buvome vieni iš tokio pobūdžio reglamento iniciatorių. Taip pat laukiame Bruselis vienas reglamento peržiūros rezultatų. Džiaugiamės, kad komisija jau e, atkreipė dėmesį šios klausimus savo atitinkame pranešime. Taip pat pasisakome už tai, kad reikia pradėti dėrybas Meksikė prieš dėl kovos su, su gaminių klastojimu. Ispanija kartu su Europos Sąjunga sieks įgyvendinti veiksmų planą, kurio tikslas yra sukurti tarptautinių teisinių institucijų tinklą. Be tam tikrų techninių problemų kurios mes tikimės artimiausių laikų bus išspręstos. Mes taip pat e, numatome, kad iki birželio mėnesio šis e-justice elektroninio teisingumo tinklas jau pradės veikti. Pone Reding, jūsų komitete jau minėjo, kad svarbu stiprinti vieningąją rinką tam, kad pasiektume greito ir e, tvaraus ekonomikos augimo. Prancūzijoje buvo susitikę ekonomikos ministrai ir svarstė įvairias bendras priemonės, kurių būtų galima imti siekiant šio tikslo. Ispanija jau yra parengusi atitinkamų tarybos išvadų projektą Ten kalbama apie konkrečias priemonės ir veiksmus, kurie turėtų būti įgyvendinami siekiant užtikrinti ekonomikos gyvybingumą ir siekiant sumažinti biurokratinę naštą, kuri riboja įmonių vystimosi galimybės. Pabaigai norėčiau dar tris klausimus paminėti. Europos Sąjunga privalo atsižvelgti ir būti susipažinusi su kitų tarptautinių organizacijų ir valstybių pozicijomis ir po to derinti su jomis savo pozicijas. <clears throat> mūsų vienų pozicija nebus tokia svari lyginant su trečiųjų šalių pozicijomis arba nuomonėmis, todėl mes turime ieškoti pusiausviros tarptautiniu mastu, ypatingai derantis tarptautinėse organizacijose, kurios yra atsakingos už teisės klausimus, kurios kaip pavyzdžiui Hagos konferencija ir jos kontekste mes turime stiprinti bendradarbiavimą, taip pat palaikyti nuolatinį ryšį su atskiromis institucijomis. Pirmininkaujantį Ispaniją <clears throat> mano, kad Europos parlamentui čia tenka labai svarbus vaidmuo, kadangi parlamente, kaip ir kitose formuose, diskutuojama ir ieškoma bendrų sprendimų ir aptariami patys svarbiausi klausimai. Tos klausimus aptarinėdami mes matome, kad e, galime pasitelkti bendrą sprendimų prieimimo procedūrą. Ir taryba visą laiką atsižvelgs į parlamento balsą dirbdama tarptautinėse organizacijose ir teisės saugos teisės rytyje mes turėtume nusekliai vykdyti savo pradėtus darbus, todėl mūsų teisės aktai, kurie yra pateikiami taip pat kitose formuose ir institucijose, gali būti pamiršti, tačiau ypatingai svarbu atsižvelgti į teisės komiteto nuomonę. Taigi tokios trys sritis, kurios tarpusio glaudžia susijusios, Bruselės vienas reglamentas, konkurencingumo teisė, vartotojų apsauga. Tai yra trys e, teisėkuros priemonės, kurių e, nuostatai nėra pakankamai tarpusio koordinuojami, taigi reikia bendrai dirbti tam, kad <clears throat> institucijos geriau koordinuotų savo veiksmus. Ispanija sieks tai užtikrinti, nes nepakanka vien tik tai priiminėti teisės aktus tam, kad užtikrintų ne vieningą europinę teisės ir saugumo erdvę. Statymų leidėjai privalo suvokti, kad e, jie turi dirbti aktyvų darbą. Todėl šiame kontekste daug dėmesio turime skirti teisininkų rengimui. Ispanija įsipareigoja imtis visų reikalingų žingsnių šią linkme. Ir būtent tas <clears throat> interneto tinklapis e-justice bus labai svarbi priemonė mm, e, siekiant gerinti, kelti teisininkų veikiančių ES kvalifikaciją. Ponios ir ponai, savo pasisakymą jau greitai baigsiu. Tiek pirmininkaujančiai Ispanijai, tiek man kaip teisingumo ministrui yra labai džiugu ir malonu pristatyti e, savo programą Europos parlamente. šios užduoties ėmiausi labai mielai ir iš tikrųjų tikiuosi gero ir glaudaus bendradarbiavimo su visomis suinteresuotomis šalimis. Mes tikime Europos potencialu, taip pat tikime Lisabonos sutartimi bei Stokholmo programa ir uh, Manome, kad sugebėsime kartu su jūsų parlamentu sukurti piliečių, laisvių ir teisių Europą, Europą, kuri būtų artima piliečiams ir būtų prasminga. Ačiū. Herr Minister, vielen herzlichen Dank. Sie können annehmen. Pone ministrė, ačiū labai. Iš tikrųjų, iš komiteto narių uh, plojimų galite padaryti išvadą, kad mes teigiamai priimame jūsų išsame programą ir tikimės, kad tie šeši Ispanijos pirmininkavimo mėnesiai nebus nuobodus. Mūsų parlamentas palaikys Ispaniją per jos pirmininkavimą ir todėl būsime pasirengę įnešti savo indėlį į tai, kad Europa pažengtų per jūsų pirmininkavimą į priekį. Dabar suteiksiu žodį kolegoms iš eilės, kurie nori užduoti klausimus. Pirmoji mano sąraše yra ponė Vikstrio. Prašau. Thank you, Chair, and welcome, Mr. Minister. Thank you for visiting our. Dėkuoju pirmininkė ir dėkuoju ministrui, dėkuoju Jums už tai, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį. Mes tikimės, kad mes galėsime sėkmingai ir vaisingai bendradarbiauti šį pavasarį. Uh, Mūsų komitetas yra atsakingas už intelektinę nusavybę. Naujoji komisija, kuri aš tikiuosi netrukus e, pradės veikti, pirmą kartą savo sudėtyje turės komisijos narį atsakingą už skaitmininę darbo tvarkę. Be to, komisija pateikė ir savo gairės apie tai, kaip galima būtų kurti bendrą skaitmeninę e, rinką praeitų metų spalio mėnesį. Aš norėčiau paklausti jūsų, ponė ministrė, kaip jums atrodo, Ispanija savo pirmininkavimo metu galėtų prisidėti prie bendros funkcionuojančios skaitmeninės vidaus rinkos kūrimo. Ir ar jūs planuojate imtis kokiu nors priemonių šioje srityje? Ir galbūt jūs galėtumėt taip pat šiek tiek pakomentuoti komisijos uh, parengtas gairės ir pasakyti, ar jis atitinka jūsų pirmininkavimo prioritetus. Dėkuoju. Much, minister, uh... Dėkuoju. Dėkuoju Jums, ponė ministrė, dėkuoju Jums už tai, kad Jūs pristatėte savo pirmininkavimo programą. Nebejoju, kad uh, kiti kolegos, kaip ir aš, norėtų palinkėti Jums sėkmės jūsų pirmingavimo metu. Aš daugam pritariu iš to, ką jūs pasakėt. Jūs kalbėjote apie nuseklumą, apie tai, kad būtina derinti teisingumo instrumentus su visum, visomis kitomis komisijos priemonėmis. Jūs taip pat kalbėjote apie Hagos konferencijos svarbą, apie mokymus. Jūs tikriausiai suprantat, kad Hagos konferencijos klausimas yra gan jautrus. Uh, nes e, tai yra sritis, e, kurioje mes tik dabar gyjome bendro sprendimo e, teisės. Anksčiau mes galėjome, su mumis buvo tik tai konsultuojamasi šioje srityje. Taigi, mums tai klausimas, šis klausimas yra, mūsų nuomonė, jis yra delikatus. Vienas iš dalykų, apie kurį aš norėčiau paklausti, yra štai kas. Jūs paminėjote daug gerų dalykų, kalbėjote ir tai, kad reikia daugiau dėmesio skirti elektroniniam teisingumui, ir aš tuo labai džiaugiuosi. Tačiau mane vis dėlto neramina tai, kas apskritai šiuo metu vyksta. Viena vertus, mes žinome, kad ponia Reding bei kiti nori žengti į priekį sutarčių teisės e, srityje, kad kalbama apie e, civilinį kodeksą, Europos civilinį e, kodeksą. Aš esu teisininkė ir vien dėl to tai manęs neramina. Bet, ir tas bet yra svarbus, mane neramina tai, kad e, mes turime testamento paveldimo dokumentus Ir šie dokumentai paveiks ne tik Britanijos piliečius, kurie gyvena ne tik savo e, jūsų šalyje, bet ir Ispanijos piliečius gyvenančius mano šalyje. Kadangi panašu, kad jie negalės naudotis šiomis naujomis e, europinėmis priemonėmis. Ir aš norėčiau paklausti jūsų, ką jūs taryboje galėtumėt padaryti tam, kad įtikintumėt mano šalį paremti šiuos pasiūlymus. Ir e, puiku, kad e, e, mes galėsime glaudžiam bendradarbiauti, pavyzdžiui, šeimos teisės srityje, tačiau nepamirškite, kad yra nemažai valstybių, tai ir skaitant ir manąją, kurios norėtų pasitraukti iš šio bendradarbiavimo. Ir aš manau, kad tai kenkia tam, kad būtų sukurta uh, visą apimanti ir visiems suprantama teisinė e, sistema. Nes tai, kas yra kuriama dabar, yra tikrai pernelik sudėtingas ir, ir niekam nesuprantamas mechanizmas. Taigi, aš niekiek nebejoju, kad mes turime savo šalyje, e, tai yra e, Junktinė karalystė, apie tai kalbėti ir aiškinti, kodėl visi šie pasiūlymai yra svarbus. Aš šiuo metu matau, kad e, civilinės teisės bei papročių teisės e, e, sritis tolsta viena nuo, nuo kitos ir tai mane neramina. Ir todėl aš norėčiau jūsų paklausti, ką jūs kaip tarybos pirmininkas galėsit padaryti tam, kad būtų atsižvelgta į visas dažnai skirtingas Europos šalių teisės sistemas. Herr Minister. Pone ministrė, malonu Jūs čia matyti, su Jumis susipažinti, linkiu Jums daug sėkmės Jūsų darbe ir e, tikiuosi, kad e, tos sėkmės Jūs susilauksite ir bendromis pastangomis mes sugebėsime išjudinti kai kurios dalykus Jums pirmininkaujant. Jeigu teisingai e, klausiausi jūsų pirmininkavimo, tai jūs nepaminėjote vieną dalyką, tačiau jis įrašytas į Ispanijos pirmininkavimo programą. Ir aš manau, kad po to, kai jau e, pramigojome beveik aštuonerius metus, laikas būtų sugrįžti prie Europos patentų teisės. Europos teisininkai nesugebėjo e, susitarti dėl bendrų pozicijų, tačiau praeitų metų rugsėjo mėnesį priėmė bendras išvadas ir per paskutinį mūsų komiteto posėdį mes e, nutarėme netrukdyti tolesnėms procedūroms ir nepaisant to, kad pirmasis svarstymas mūsų komitete vyko 2001 metais, e, iš karto pradėti ant, antrąjį svarstymą, tam yra reikalinga bendroji pozicija ir jūs e, laimė įtraukite šį klausimą į savo veiksmų programą. Žinau, kad Ispanija šis klausimas, ši tema visą laiką labai domino, todėl dabar, dabar kyla klausimas, kaip greitai mes galime tikėtis sprendimų, ar e, bendroji pozicija bus parengta dar pirmininkaujant Ispanijai, ar bent jau sugebėsite sudaryti atitinkamas prielaidas tam, kad e, per kitą pirmininkavimą būtų parengta bendroji pozicija tam, kad visa procedūra galėtų baigtis kaip įmanoma greičiau. Ačiū labai, kolega Masa. Sí, ministro, felicidades por su intervención. Ministras, sveikinu Jūs kad pateikėte šį rytlybę komitete ir čia pas mus Teisės reikalų komitete savo programą Europos teisės vienėjimo tikslas, aišku, yra pagirtinas. Tačiau pavyzdys apie eurą, bendrą valiutą, kurį jūs pateikėte, mums Europos teisės aktų kuriejams turėtų būti aiškus. Aišku, mes siekime vieningumo, tačiau tuo pat metu jūs pamirštate, kad šis komitetas praėjusios kadencijos metu bandė pateikti iniciatyvų šioje srityje. O dabar staiga pasirodo, kad čia yra komisijos tarybos iniciatyvos. Na, turime turėti galvoje visas pastangas, kurių reikia, kad galėtume suartinti Europos šalių e, teisę. Žinau, kad e, poniai Volis e, šią prasme kyla problemų, kai kalbame apie testamentus ir paveldėjimo teisę. Na, visa tai nėra tik tai Ispanijos pirmininkavimo tikslai. Kaip sakė ponia Volis, mes visi stengiamės pasiekti tos vienybės, tačiau ne visada viskas yra taip paprasta. Pone Lichtenberger, ačiū už jūsų įžanginį pasisakymą, pone ministrė, savo programos pristatymą. Jos išklausius man kyla nemažai įdomių klausimų, pirmiausia dėl europinės sutarčių teisės. Mūsų diskusijose dėl autorinių teisių bibliotekos, kurias mes apklausėme, mums sutikė informacijos, kad e, ne Pačios autorių teisės kelia problemų, tačiau e, tam tikros sutarčių teisės nuostatos siekiant e, parduoti savo kūrinius rinkoje. Taigi, ar jūs numatytumėte galimybę parengti tarp valstybinių mastų parduodamiems meno kūriniams tam tikras pavyzdinės pirkimo, pardavimo sutartis, kurios užtikrintų ir autorių teisų, kuriejų teisų apsaugą, palengvinant galimybę menininkams veikti tarp, tarptautiniu, tarp valstybiniu mastu dėl testamentų ir paveldėjimo teisės. Iš tikrųjų, jūs esate teisus, dažnai pastaiko tokių situacijų, kuomet Europos piliečiai susiduria su tam tikrais sunkumais ir pritariu kolegijai Volis, ypatingai skaudu, kuomet tavo šalis nesiekia dalyvauti atitinkamuose teisės e, struktūrose. Čia man uh, ateina į galvą posakis never marry an Englishman. Niekuomet netekėk už anglą, nes gali vėliau susilaukti tam tikrų e, problemų, e, bandant tvarkyti paveldėjimo reikalus. Su Britais apskritai kyla nemažai problemų, prisiminkime vien Lisabono sutartį. Tačiau kalbant apie tos pačios lyties e, asmenų santokas, jos yra reglamentuojamos labai skirtingai visoje Europoje. Kaip ketinate spręsti šį klausimą? Ir iš tikrųjų vienas dalykas neturėtų kliudyti kitam, tačiau jų žmogaus teisės taip pat neturėtų būti pamirštos arba nustumtos į šalį. Minėjote keletą kartų komisarę Reding Taip pat minėjote, kad artimiausių laikų sieksite patikrinti visus teisės aktus, tiksliau jinai taip sakė, ir e, turi būti patikrinti visi projektai, ar neprieštarauja galiojančiams europinėms teisės normoms. Ir iš tikrųjų, jeigu sugebėtume tą užtikrinti, tai galėtume stupyti daug laiko ir pastangų pabaigai klausimas susijęs su pono Rapkaus anksčiau užduotų klausimų. Šis pusmetis bus labai svarbus Europos parlamentui, nes e, reiks įgyvendinti Lisabonos sutarties nuostatas, jas perkelti į teisinę praktiką. Mes tikimės jūsų <clears throat> paramos šioje srityje, nes šiuo metu matome, kad e, taryba bando visai kaip išsisukinėti tam, kad neleistų parlamentui dalyvauti visose srityse ir, ir pilnai pasinaudoti savo turimomis teisėmis pagal Lisabonos sutartį. Ponas Rapkai taip pat minėjo Europos patentų teisės klausimus iš tikrųjų jau yra įsigaliojus Lisabono sutartis ir e, tai reiškia, kad mes turime naują teisinę bazę. Ar jūs apskritai dabar galite <clears throat> perėti iš karto prie antrojo e, svarstymo šio klausimo, turint omenyje, kad pasikeitė jau teisinis pagrindas. E, Užduodu šį klausimą ypatingai dėl to, kad Ispanijai tenka labai svarbus vaidmuo e, prekių e, ženklų apsaugos e, srityje. Taigi manau, kad neturėtume čia nuvertinti to klausimo svarbos ir pasirinkti iš karto patį teisingiausią kelią. Kolega Belinguer dabar. Signor Ministro, eh, mi aggiungo anch'io al coro di ringraziamenti Pone ministrė, noriu ir aš prisijungti prie padėkų už jūsų atvykimą ir prisistatymą čia ir prie visų gerų linkėjimų, kuriuos išgirdote. Europos e, laisvės teisingumo sritis yra labai sudėtingas dalykas, kaip sakė pone Volis, dėl skirtingų teisinių sistemų, tačiau ji yra būtina, nes Europos visuomeniai. To reikia. Tam, kad ta e, visuomenė galėtų gyventi ir dirbti. Tai yra labai svarbus sprendimas. Ir e, šio sprendimo neįgyvendinsime be daug e, geros valios, o tiesiog sprendimus atidėliosime. Ir iš jūsų žodžių išplaukia, kad taip ilgai nebus. Iš savo patirties kaip e, Italijos aukščiausiosios tarybos narys galiu pasakyti, jog pamenu, kai pirmą kartą e, buvo įkurtas Europos tinklas e, jungiantis įvairius teismus, dirbančius pagal skirtingą mentalitetą ir skirtingus, skirtingus pagrindus. Todėl labai svarbu, kad Europos teisingumo ir laisvės erdvė, ar ji remtųsi teisės aktais ar dekretais, turi būti kuriama pasiremiant tam tikrą kultūrą, mentalitetu ir profesiniu požiūriu. Ir priemonės, kurių mes siekiame, yra praktinės priemonės. Nepakanka kalbėti vien tik tai apie teisėjų mokymą, nes tai tokias kalbas gali tęstis ir tęstis. Aš pats turiu tam tikros patirties šioje srityje, esu mokęs žmonės ir nemanau, kad e, kursai teisėjams ar advokatams e, yra pakankamas dalykas. Suaugusiems žmonėms, e, dirbantiems tokį darbą, reikia visai kitokio mokymo. Ir Nereikia visą tai žiūrėti vien tik tai kaip mokymą ar centralizuotus dalykus, tarkime, Bruselėje ar kitose Europos sostinėse. Mums reikia iš naujo pergalvoti visą šią idėją, kaip investuoti į profesionalizmą iš apačios. Ir čia reikia įtraukti ir universitetus, teisininkus, teisėjus, kurie remiasi savo profesiniais sugebėjimais. Keitimasis teisėjais tarp įvairių teismų, abipusė informacija ir taip toliau ir taip toliau. Ir aišku, atitinkamų resursų suteikimas yra svarbus dalykais. Noriu paklausti, ar jūs ketinate visą tai daryti? Jūs e, tikrai pasakėte padrasinančių žodžių apie privačią tarptautinę teisę. Na ir vėlgi šioje srityje labai svarbi yra kultūra ir kultūros skirtumai. Na, šios klausimus mes taip pat dažnai aptarnėjame ir susidurėme su tam tikra opozicija ir baime, kad šiuose sritise gali būti padaryta žala. Tačiau mums visgi reikia didelio ryšto pateiksiu simbolinį pavyzdį, kuris e, susijęs su romėnų teise. Tai yra, negalime ir toliau gyventi su tomis kliūtimis. Ir tai taip pat tinka ir intelektiniai nuosavybei. Ši tema labai dažnai aptarnėjama ideologiniais ir politiniais na, operuojant ideologiniais ir politiniais terminais, o šis klausimas turi daug praktinių aspektų, kurie tiesiog pasislepia už tų žodžių. O tai yra žalinga tiek vartotojams, tiek gamintojams. Jeigu kalbėsime apie tai vien tik tai ideologinę prasme, rezultato nebus. Ta galima pasakyti ir apie patentus, ir apie autorinę teisę ir apie visą kitą. Žinoma, gali pasitaikyti, kad, kad, kad viskas užtruks gana ilgai, tačiau reikia siekti praktinių rezultatų. E, patentams ir kitiems dalykams reikia europinės dimensijos, nes šių problemų nacionalinių lygių neišspręsime. iš komisijos ir tarybos e, pasisakymų žinome, kad teisės aktai šioje srityje yra labai svarbus, tai dėkuoju ministrė už tai, ką jūs mums papasakojate ir lauksime jūsų darbo rezultatų. Ačiū, sako pirmininkas, paskutinis kalbėtojas ir po to steiksiu žodį ministrui vėl. Ačiū pirmininkė, ačiū ministrui už įdomų pristatymą Ispanijos pirmininkavimo programos. Iš tikrųjų, turiu pasakyti, kad tas pirmininkavimas bus istorinis, nes įsigaliojus Lisabono sutarčiai pirmieji e, mėnesiai po jos įsigaliojimo e, praeis pirmininkaujant Ispanijai ir bent jau žiniasklaida visą laiką pabrėžia, kad artimiausiu metu turėsime du tarybos pirmininkus. Pirmasis tai bus ponas Van Rompuy artimiausius du su pusę metų ir e, antrasis tarybos pirmininkas, e, tai yra rotuojančios, e, pirmininkaujančios šalies atstovas šiuo metu ponas Zapatero. Su tokia situacija niekas prieš Ispaniją dar, iki Ispanijos dar nebuvo susidūręs. Premjeras Zapatero šią savaitę kalbėjo apie, tiksliau praeitą savaitę kalbėjo apie mechanizmą, e, kurį būtina sukurti tam, kad valstybės narės, kaip manoma, greičiau perkeltų bendrijos teisę į savo sistemą, numatytų tam, tam tikras e, galbūt e, e, drausminės priemonės valstybėms, kurios iki šiol neįgyvendina bendrijos teisės arba daro tą nepakankamai greitai. Ir pasiūlymas, pavyzdžiui, mažinti atitinkamai struktūrinių fondų parama nelabai patiko kai kurioms valstybėms narėms, tačiau tai galėtų būti visai nebloga drausminanti priemonė. Tuo tarpu faktas, kad e, bendrijos teisė nepakankamai greitai yra perkeliama, yra akivaizdus ir e, dėl to mes nesugebėjome įgyveninti Lisabono strategijos, kuri buvo priimta 2000 metais ir iki 2010 netapome labiausiai įsivyščiusių pasaulio regionų. Taigi, kaip įsivaizduotumėte tokį naują mechanizmą, koks turėtų būti jo teisinis pagrindas. Taip pat norėčiau prisijungti prie ankstesnių pasisakymų dėl intelektinės nusavybės ir patentų, nes šiuo metu mes ES susidurėme su tokia paradoksalė situacija. Sienų jau neliko, susiformavo tačiau internete nauja rinka, kuri turi sienas. Ir ši rinka iš tikrųjų nėra atvira, jos negalime vadinti bendraja siena be rinkų, e, tai yra bendraja rinka be sienų, e, kur iš vienos valstybės būtų galima laisvai keliauti į kitą, nes <clears throat> iš vienų valstybių įsigyti prekių internetu kitose valstybėse labai dažnai yra neįmanoma. Galbūt prieimus atitinkamus teisės aktus dėl intelektinės nusavybės e, ši problema bus įspręsta, tačiau ką jūs ketinate padaryti šioje srityje per artimiausius šešerius mėnesius? Ačiū. Ačiū žodis ministrui, prašau. Muy am... Gracias por sus palabras, por sus comentarios. Dėkuoju, dėkuoju už jūsų žodžius, pastabas kurios buvo labai įdomios. Aš pasistengsiu, atsakydamas jūsų klausimus, atsižvelgti jūsų pastabas. Tačiau dauguma klausimų buvo susijus tais pačiais dalykais. Tai yra autorinės teisės, patentai, paveldėjimas ir taip toliau. Taigi, aš pasistengsiu, tačiau turiu iš karto atsiprašyti, kad gali būt, kad ką nors ir pamiršiu. Mes su malonumu jums priminu, sugrįšiu prie tų klausimų. Taigi. Pirmiausia, norėčiau sakyti į pirmąjį man pateiktą klausimą, kuris yra susijęs su skaitmeninė e, epocha ir su tuo, ką tai reiškia mums. Europos Sąjunga turėtų kur kas lankš, kur kas aktyviau reglamentuoti naujas technologijas. Kadangi panašu, kad valstybių narių pastangų šioje srityje, atsižvelgiant į mūsų tikslus, nepakaks. Tai daryti nėra lengva. Pirmiausia dėl to, kad tam, kad išliktume konkurencingi, mes turime derinti savo pastangas, turi, parlamentas ir taryba turi sutelkti savo pastangas. Autoriaus teisės. Na, šioje srityje visi aktualūs klausimai yra vienai per kitaip yra susijęs su tuo, kad skaitmeninė epocha iš esmės pakeičia menininkų, kuriejų gyvenimą. Vartotojai šiandien veikia pagal visiškai kitokias taisyklės, kurios nepripažįsta fizinių sienų. Pavyzdžiui, tais atvejais, kai yra internetu perpumpuojama, perpumpuojamas kūrybinis uh, turinys, į kurį autorius turi, e, autoriaus teisės, į kurį yra apsaugotos, dažnai apie tas teisės yra pamirštama. Taigi, turime tai atsižvelgti ir turime taryboje sutelkti savo pastangas su kitais ministrais. Toliau, testamentai ir paveldėjimas ir mūsų pastangos suderinti teisę šioje srityje. Neturėtume turėti jokių iliuzijų šioje srityje, esame teisininkai ir puikiai žinome, kokia sudėtinga yra šis sritis. Kadangi susidurime su institucijomis, kurios e, kartais turi labai senas e, tradicijas mūsų kultūroje ir mūsų e, tautose. Tačiau esu sitikinęs, kad mes vis dėlto galime žengti į priekį ir Teisingumo ministrų taryboje savo pirmininkavimo metu mes pasistengsime įtikinti tą šalis, kurios nori pasitraukti iš šios teisės aktų derinimo procedūros, prisijungti prie mūsų. Be abejo, aš turėsiu elgtis nešališkai, tačiau vienai par kitaip man teks kalbėti su savo kolegomis taryboje tam, kad mes galėtume išbrist, iš, išeiti iš aklavitės, su kuria dabar patekome. Dabar Roma 3 bei paveldėjimas. Mes norime sukurti tokią, teis, tokius teisės aktus, kurie iš esmės patei, pakeistų uh, valstybėse narise galiojančias e, teisės sistemas. Tam reikės surasti tokią sistemą, kuri būtų priimtina visiems ir kuri leistų valstybėms narėms pasinaudoti visiškai savo teisėmis. Taigi mes manome, kad labai svarbu yra nuspręsti, kokia jurisdikcija bus taikoma nagrinėjant kiekvieną atskirą bylą. Jurisdikcijos nustatymo taisyklės e, skiriasi valstybėse narėse. Pavyzdžiui, Ispanijoje jūsų teisės e, e, skiriasi priklausomai net nuo to, kuriame regione jūs esate ir nuo to, kokios yra to regiono teisinės tradicijos. Jau daug ką padarėme ir parengėme nemažai medžiagos ir uh, manau, kad jau dėl to galime optimistiškai žvelgti į, į ateitį. Jei pažvelgsite į paveldėjimą ir, pavyzdžiui, į tai, kaip bus nustatoma gyvenamoji, gyvenamoji vieta, bei kaip, kokia jurisdikcija bus taikoma ginčių atveju pasiūlyta buvo įprastinės gyvenamosios vietos savoka. ją reikėtų konkrečiau apibriežti, kad galima būtų nustatyti, kuri jurisdikcija bus taikoma ginčio atvejais. Šis klausimas yra platus, jis gali būti susijęs ir su kitomis rytimis, pavyzdžiui, su jūsų prievalė mokėti mokesčius. Uh, Ir nebejoju, kad e, tokios šalis kaip Junktinė karalystė, kuri šioje srityje žengia labai atsargiai, galiausiai vienaip ir kitaip prisijungs prie mūsų. Dar vienas labai svarbus klausimas, apie kurį jūs kalbėjote, yra Europos patentas. Labai įdomus klausimas, jums be abejo labai svarbus ir itin aktualus atsižvelgiant į e, dabartinę krizę. Jums tikriausiai yra žinoma, kad tarnybos atsakingos už vidaus rinką komisijoje dirba šioje srityje. Bendrųjų reikalų taryboje bus svarstomas teisinės kontrolės klausimas bei teisingumo modelis, modelio problema. Aš kalbu apie teisingumo modelį, kuris turėtų būti taikomas e, patentams. Mes norime, kad ši teisingumo, šis teisingumo sistemos modelis atsižvelgtų į visų, tai yra į verslininkų, į kuriejų, atradėjų teisės Nepamirškime, kad svarbu taip pat laikytis ir nešališkumo principo priimant sprendimus. Tai itin aktualu yra, kai kalbame apie teisingumą. Ir vėlgi šioje srityje turėsime bendradarbiauti su uh, jūsų komitetu. Ir uh, Ispanija savo pirmininkavome metu atidžiai stebės. Teisingumo ministrų tarybos darbą. Mes žinome, kad e, skiriasi ne vien šalių e, žmonių interesai, bet ir e, šalių tradicijos, papročiai. Tačiau šiandien viskas iš esmės keičiasi, pirmiausia dėl to, kad kuriama yra skaitmeninė erdvė. Mes dabar gyvename skaitmininėme pasaulyje. Ir dėl to turime gyventi pagal kitokias taisyklės. Kai pažvelgsime į uh, privačių asmenų tvarkomus dokumentus, pavyzdžiui, ir su asmenimis susijusius reikalus, tai aš kalbu apie parašą, pavyzdžiui, skaitmeninį parašą, manau, kad galime, svarsty, galime kalbėti apie naujas priemonės, kurios būtų naudingos mūsų piliečiams. Taip pat buvo išsakytas susirūpinimas dėl uh, ištokos ir separacijos gyvenimo skyrių. Problemas šioje srityje egzistuoja pirmiausia dėl to, kad vien, tos pačios lyties asmenų santokos yra traktuojamos kitaip nei įprastinės, tradicinės santokos. Na, Mes žinome, kad santokos savoka valstybės narės apibrėžė skirtingai, dėl to ir kyla problemų. Bet visas mūsų darbas iki šiol buvo pagrįstas suvokimu, kad kad pirmiausia būtina atsižvelgti į tai, kad nediskriminacijos nuostata visuomet yra viršesnė nei atskiri valstybių narių sprendimai dėl santokos. Tai reiškia, kad tie, kas taiko viešą teisę, privalo atsižvelgti į šį principą. nes jei taip nevyktų, tai prieštarautų parlamento valiai. Kai kas iš komiteto narių taip pat kalbėjo apie problemas, kurios iškilo įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Pirmiausia dėl to, kad Lisabonos sutartis smarkiai paveikė parlamento įgaliojimus. Ispanija tik pradėjo savo pirmininkavimą iš karto pasakė, kad mes dabar įžengėme į naują erą. Pirmiausia, dėl to, kad turime dabar Lisabonos sutartį. Ir mes turime kuo skubiau prie jos prisitaikyti. Turime tinkamai ją įgyvendinti. Lisabonos sutartyje yra išdėstytos naujos mūsų bendarbiavimo taisyklės, taip pat yra išplėsti parlamento įgaliojimai bei praplėsta bendro sprendimo procedūra. Iki š... Turime siekti, kad kuo skubiau įsigaliotų Stokholmo programa bei uh, būtų kuo skubiau parinktas jos gyvenimo veiksmų planas turime pripažinti, ir pirmiausia, taryba turi pripažinti, kad dabar mes privalome bendradarbiauti su Europos parlamentu bei siekti jo pritarimo. Tie, kas tiki parlamentinės demokratijos sistema, džiaugiasi tuo, kad įsigaliojo Lisabonos sutartis. Ir mes norime gerbti šios naujus parlamento įgaliojimus. Ir tai atspindi mūsų pirmininkavimo viziją. Nes mes manome, kad svarbu yra taip pat ir tinkamai gyvendinti skaidrumo nuostatas. Ir todėl teiksime parlamentu visą informaciją. Tai beje yra numatyta ir sutartyje. Lisabono sutartyje. Mes manome, kad kai kurie reikalavimai tikrai netinka 21 amžiui. Pavyzdžiui, tai, kas trukdo mums pertikti visus e, dokumentus elektroniškai arba tai, ka, ka, e, kas trukdo mums e, įtvirtinti elektroninį skaitmininį parašą. todėl turime atsisakyti egzekvatūros. Ir to ir sieksime savo pirmininkavimo metu. Toliau kalbėdamas apie kitus klausimus, kurie buvo paminėti ir kuriuos komisija vis dar svarto. Mes parengėme programą, bendradarbiaudami su Belgija bei Vengrija, kurios perimis pirmininkavimą po mūsų, nes dabar, kaip žinia, e, pirmininkavimo prioritetai apibrėžime atsižvelgiant į pirmininkiausiančių valstybių trejetą. Taigi mes parengėme programą, kurią ir sieksime gyvendinti. Turėjome tą padaryti dėl to, kad daugybė mums tenkančių klausimų yra labai techninio pobūdžio. Tačiau aš nebejoju, kad mes sugebėsime visi kartu žengti į priekį ir kuo geriau pasinaudoti Lisabono sutarties privalumais bei geriau gyvendinti Stokholmo programą. Ačiū, ministrė. Tikiuosi, kad šis pirmas susitikimas yra mūsų vaisingo bendradarbiavimo pradžia per būsimuosius šešerius mėnesius. Linkiu Jums visokiojopos sėkmės per šį laikotarpį, kaip jau buvo minėta, tai bus iš tikrųjų istorinis laikotarpis, nes įsigaliojus Lisabono sutarčiai reikia dirbti naujomis sąlygomis ir taip pat ir jūsų kompetencijos sryčiai, tai turės nemažai įtakos ir poveikio. Visi tie susitarimai, kuriuos mes pasieksime tarpusavyje, bus laikomi pavyzdžių, kurį, pagal kurį turės e, dirbti ir orientuotis būsimos pirmininkaujančios šalis. Ačiū labai ir linkime sėkmės. Muchas gracias a todos. Gracias. Thank you very much. It's very kind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie erlauben, würde ich dann. Gerbiami ponės ir pūnai, jeigu neprieštarausite, tai tęsime mūsų posėdį, kadangi jau šiek tiek ir taip vėluojame dėl tam tikrų nesklandumų susijusių su liftais šiame pastate, tai turėjome pavėluotai pradėti mūsų posėdį. Kitas darbo tvarkės punktas tai yra mini svarstymai apie alternatyviosius investicijų fondus ir atitinkamą Europos komisijos pasiūlymą. Ir e, šiems svarstymams yra numatyta nedidelė atskira darbo tvarka. Pirmiausia, išklausysime dviejų specialistų nuomonės, o po to yra numatyta klausimų ir diskusijų raundas ir e, po to ponios Regner apibendrinimas ir savo pranešimo pristatymas. Noriu visų atkreipti dėmesį, kad remiantis darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnių ši procedūra yra nauja mūsų šioje kadencijoje ir susitarus pagrindiniam ir e, papildomiams komitetams esame atsakingi už e, tam tikrą dalį paragrafų ir straipsnių šiame pranešime. E, tai reiškia, kad mes būsime atsakingi už bendrovių teisę, o kiti komitetai, pavyzdžiui, už finansų rinkos klausimus. Ir pradėkime dabar iš karto mūsų naujos darbo tvarkės svarstymą. Noriu pasveikinti Anthony Byrne, jis yra Deutsche Bank atstovas Junktinėje karalystėje. Ir taip pat noriu pasveikinti Sony Kapor, jis yra Redefine, tai yra tam tikras smegenų e, centro, kuris veikia finansų aplinkosaugos ir vystimo e, srityje. Taip pat iš Junktinės karalystės pirmiausiai steiksime žodį Anthony Byrne, tam, kad jis pristatytų šios uh, direktyvos, šio teisės akto pagrindinės problemas. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, labai dėkuoju už galimybę pasisakyti čia. Aš pateikiau savo kalbą raštu, kad būtų lengviau uh, vertėjams ir komiteto nariams. Kadangi aš esu pirminių tarpininkų atstovas, Man atrodo, kad būtų geriausia pakalbėti pirmiausia apie Deutsche Bank vaidmenį, kiek tai susiję su svarstama direktyva. Deutsche Bankas ir e, vadovantis investicinis bankas, jame dirbėjo apie 80 tūkstančių žmonių visame pasaulyje. Ir per savo pasaulinių rinkų skyrių jis suteikia finansavimą e, alternatyvių investicijų fondų sričiai Kaip specialistas aš esu vyresnysis vadovas Europos e, pirminių tarpininkų skyriuje e, Europoje. Tai yra įvairios paslaugos, kurias mes teikiame, tarp jų ir kliringo, paslaugos, e, turto aptarnavimo, atskaitomybės klientams, finansavimo ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Bendrai kalbant, e, pirminis tarpininkas turi uždirbti tam tikrą pelną ir užtikrinti, kad klientų fondas galėtų gražinti paskolas. Ir kaip bet kuris skolintojas, tarpininkas daugiausiai e, kreipia dėmesį į tai, kaip yra skolinimas vykdomas. Ir per finansų krizę kredito nuostoliai iš pirminio tarpininkavimo skolimo buvo labai nedideli. Taigi, noriu pacituoti šiek tiek statistikos. E, kurią pateikė Alternatyvių investicijų valdytojų asociacija ir tai rodo, kokia svarbi yra šis rytis. E, šis rytis turi daugiau kaip 250 milijardų turto, kurį valdo, čia dirba 500 tūkstančių žmonių ir sumoka 4 milijardus eurų per metus mokesčių. Daugiausia pinigų tai nėra turtingų asmenų pinigai, bet institucijų tokių kaip pensijų ir draudimo fondai Ir šios institucijos mums sako, kad jos yra patenkintos, kaip buvo susidarojama su, su krize ir jie planuoja daugiau investuoti į šį turtą ateityje. Apskritai dėl reguliavimo ir dėl direktyvos. Deutsche Bankas remia gerą reguliavimą ir mm, siekia, kad jis būtų bendrai dalyvaujant visiems suinteresuotams ir konsultuojantis su visais, kuriamas toliau. ir mūsų interesai iš tikrųjų e, turi būti sudarinti su reguliuotojų interesais. Yra daug pozityvių dalykų e, šioje direktyvoje, pavyzdžiui, dėl fondų valdytojų registravimas, e, duomenų pateikimo, skaidrumo ir ES paso. Komentuodamas svarbiausius klausimus, ko paprašė pirmininkas, pirmiausia, reikia pasakyti, kad šie tikslai yra protingi ir trokštami. Direktyvos tikslai sumažinti sisteminę riziką, saugoti investuotojus, sukurti efektyvesnį reguliavimą yra labai svarbus ir mes jiems pritarėme. Tačiau 9 e, metų balandžio 30 e, direktyvos forma e, iš tikrųjų padidina tam tikrą riziką ir sumažina investuotojams pasirinkimo galimybės. Tuomet jų pelnas iš investicijų gali sumažėti. Daugma dalyvių pritarė, kad e, direktyvos tikslai yra geri, geri tačiau e, šios pramonės šakos atstovai e, pritarė, kad Deutsche banko dalyvavimas rengiant direktyvą yra geras dalykas. Kalbant apie direktyvos tikslus, ir perspektyvas. Tai dėl sisteminės rizikos e, tikslo, dėl Rozija pranešimas ir Turnerio peržiūra padarė išvadą, kad e, alternatyvių investicijų fondai iš tikrųjų nesukėlė krizės ir netliko e, svarbaus vaidmens toje krizėje, o direktyvos pasiūlymas yra svarbus tikslas. Vienas svarbiausių tikslų yra padidinti investuotojų apsaugą, tai yra labai svarbu. Pavyzdžiui, APG, didžiausias pensijų fondų valdytojas Europoje, Europos parlamentui lapkričio 10 dieną praėjusiais metais sakė, kad alternatyvios investicijos sudaro didelę jos investicijų portfelių dalį ir prideda žymiai prie pensijų fondų e, vertės. Ir daugelis aspektų siūlomas direktyvų pakenktų jos e, šios grupės investuot, investavimo interesams. E, rezumuojant klausimus, e, tai svarbiausius klausimus paminėsiu keturis. Pirmiausia, kalbėsiu apie depozitoriumus, skolintą kapitalą, taip pat e, informacijos teikimą. Taip pat norėčiau pakalbėti apie marketingą ir delegavimą, nes jie yra labai svarbus. Pirmiausia, dėl depozitoriumo kaip jūsų komitetas su ekonomikos komiteto sutarė, viena iš svarbiausių kompetencijų ir depozitorojimų e, atsakomybės klausimas. Norėčiau pakalbėti apie šį aspektą. Ir kalbant apie siūlomas nuostatas, pirmiausia, reikėtų paaiškinti, kad depozitoriumų, e, užduot, kaip atliekamas depozitoriumų užduotis dabar. Ir kalbėsiu apie alternatyvių investicijų sektorių. Daugelį metų šis sektorius e, naudojasi sėkmingų e, veiklos modelių. Paslaugos teikėjai, įskaitant e, fondo valdytoje ir kitus. Ir pirminis tarpininkas saugo fondo turtą, suteikia finansavimą, taip pat vertinių popierių paskolinimo paslaugas ir viso, visi paslaugų teikėjai turi sutartinius santokius su fondu ir turi atitinkamai tinkamai atlikti savo užduotis. Taip pat e, paslaugų teikėjai yra prižiūrimi fondo administratorių e, ir turi tinkamai vykdyti savo na, pareigas. Pagal šį modelį e, numatomas lankstumas fondų veiklai, kad būtų galima apsirinkti geriausią fondų paslaugų teikėją ir e, išskaidyti riziką. Toks diversifikavimas, kai naudojama daug paslaugos teikėjų, naudojamas vis daugiau nuo Lehman Brothers banko žlugimo. Tai yra labai svarbu investuotojams. Ir tokio diversifikavimo sumažinimas padidintų riziką. Pavyzdžiui, jeigu būtų naudojamas tik tai vienas depozitoriumas, kaip siūloma direktyvoje, ir tai prieštarauja investuotojų uh, rizikos mažinimo ir diversifikavimo e, tikslams. Dabartinis e, modelis yra efektyvus kaštų prasme ir netgi per krizę investuotojai ir fondų valdytojai laikė jį tvirtu. Na, o direktyvos pasiūlymai struktūriškai skiriasi nuo to mano apibūdinto modelio. Atrodo, kad daugiausia čia remiamasi kolektyvinių investicijų e, direktyvos modelių, ypač kai kalbama apie vieno depozitorimo reikalavimą. Atrodo, kad čia bus taikomi šie reikalavimai skirtingai rinkai negu kolektyvinių investicijų direktyvos atveju. Tai padidėtų e, išlaidos e, fondams ir sumažėtų e, ap, investuotojų apsauga. Ir gali būti, tai būtų priešinga tiems tikslams, e, kurių atrodo komisija siekia šią direktyvą. Dabar norėčiau pakalbėti apie detalesnius e, reikalavimus depozitoriumams. Neteisinė prasme, siūloma direktyva e, numatytų, kad depozitoriumas yra atsakingas už visų, bet kokius e, nuostolius, jeigu jis netinkamai atliktų savo pareigas. Nebent galėtų įrodyti, kad nebuvo atsakingas už tuos nuostolius kaip galimas e, depozitoriumas Deutsche Bankas mano, kad e, problema yra ta, kad e, depozitoriumai turėtų prisimti riziką, kurios jie nekontroliuoja. Profesionalus fondai ir paslaugų teikėjai pripažįsta, kad tai yra neprotinga, nesažininga ir kelia žalą kolektyviniams interesams. Depozitoriumai turėtų atsisakyti tokio vaidmens arba imti iš investuotojų daug, daug didesnį mokestį, kad galėtų kompensuoti šią riziką ir atitinkamos šalis, žinoma, sutartinėse santykiuose turi atlikti tam tikras pareigas, turi vykdyti reikalavimus ir taip toliau. O pirminės, pirminė tarpininkavimo rinka yra konkurencinga ir e, taiko standartinę rinko praktiką. Atsakomybės e, ši savoka kolektyvinio investavimo direktyva egzistuoja, tačiau čia atrodo norma taikyti griežtesnius standartus. Kaip jau sakiau, kad tokių uh, E, griežtų standartų, kai depozitoriumas būtų visiškai atsakingas už nuostolius ir riziką, kurių negali kontroliuoti. Viso to pasaknes būtų rimtos. E, e, sumažėtų paslaugos teikėjo, viskas kainuotų daug daugiau ir būtų sumažėtų investicijų, ypač į ne ES rinkas. Dėl veiklos ir teisinių priežasčių paslaugų teikėjai E, naudoja tinklus įvairiose šalise. Ir tuomet e, šios nuostatos sumažintų tokių e, paslaugos teikėjų skaičių arba padidintų na, kaštus. Dabartinė standartai, kurie taikomi šioje srityje, vystėsi ilgą laiką, siekiant apsaugoti investuotojus. Ji tikrai nėra bloga, E, ir yra teigiamai vertinama investuotojų. Reguliavimas turėtų pasiekti daugiau aiškumo, pavyzdžiui, kokia yra fondų valytojų, pirminių tarpininkų, administratorių e, pareigos. Ir reguliavimas turėtų nepadidinti kaštų e, investuotojams. Taip pat reikia pasakyti, kad dauguma pirminių tarpininkų yra registruoti ir prižiūrimi. Pavyzdžiui, Deutsche Banko skyrius yra prižiūrimas įvairių priežiūros institucijų e, Junktinėje karalystėje, Junktinėse valstijose ir jie yra nuolat audituojami išorės auditorių. Dabar norėčiau pakalbėti apie skolinimo apribojimus ir atskaitomybę. Pirmiausia, skirtumas tarp skolinimos ir rizikos yra svarbus klausimas. Siekiant sumažinti sisteminę riziką, apribojant skolinimas yra problemiškas, nes skolinimas nėra rizikos pakaitalas. Skolimosi poveikis portfeliui e, daugiausia atsiranda dėl to, koks turtas yra skolinamas. Be to, e, rizikos mažinimo veikla sumažina riziką ir padidina pasiskolintą kapitalo kiekį. Tačiau mums rūpi tai, kad apribojimas skolinimusi e, sumažintų pasirinkimą investuotojams. Tai taip pat E, sumažintų konkurencingumą pranašumus ES. Turim galvoje, kad didelė e, šios e, šakos dalis yra ne ES, tai gali labai ribotai prisidėti prie stabilumo rinkoje Europoje. Na, mes pritarėme, kad būtų teikiama daugiau duomenų, daugiama, daugiau teikiama informacijos. Reikia pastebėti, kad valdytojai jau dabar teikia daug e, informacijos apie riziką investuotojams. Ir įvairios organizacijos, e, asociacijos e, pritarė tokiai informacijos teikimui. Todėl Europos centrinis bankas taip pat yra komisija paraginęs ir toliau tęsti dialogą su tarptautiniais partneriais, ypač Junktinėse valstijose, kad būtų sukurtas pasaulinis aiškus reguliavimo ir priežiūros tinklas ir sistema. Dar kartą norėčiau pacituoti ECB, kad tarptautinis koordinuotas atsakas e, yra būtinas. E, ir to, toliau norėčiau pakalbėti apie dvi, du klausimus, kurie nėra tiek labai svarbus jūsų komitetui, tačiau yra svarbus šiai sryčiai. Pavyzdžiui, marketingas, ekvivalentiškumo kriterijai. ES profesionalos investuotojai, pavyzdžiui, pensijų fondai ir ES pensijai, pensininkai E, negalėtų tuomet e, prieiti prie geriausių e, valdytojų pasaulyje. Ir baigdamas norėčiau padėkoti Jums už Jūsų skirtą laiką. Deutsche Bankas yra pasirengęs tęsti atvirą dialogą ir pritarti reguliavimui, kuris yra investuotojų interesais ir visos ES interesas. Ačiū labai dabar ponas Sonijai Kapo. Ačiū labai. Galima išskirti tris uh, kryptis, kurios sąlygoja šią diskusiją. Pirmiausiai tai yra atskiros pramonės šakos, kurios anksčiau buvo nereikšmingos, o dabar išsiplėtojo, išsirutuliojo ir uh, pradėjo turėti atitinkamą įtaką arba netgi daryti žalą kitoms e, ekonomikos sritims. Taip pat reikia nepamiršti, kad mes esame patekę į vieną iš didžiausių mūsų laikotarpio ekonominių ir finansų krizių, todėl investicinių fondų pramonė taip pat prisidėjo prie šios krizės sukūrimo, nepaisant to, ką pasakė kolega Kalės anksčiau. Nepaisant to, buvo sugebėta atsilaikyti ir ES suvokė, kad turėdama vieningą rinką gali geriau atsispirti kriziai nei pavieniui. O tai e, buvo dar, dar vienas papildomas stimulas ir toliau kurti vieningą rinką. Tokiame kontekste Tame kontekste buvo pradėta renkti ši direktyva. Alternatyvus, pavyzdžiui, fondai mūsų e, paskaičiavimais valdo apie 50 procentų akcijų. Pavyzdžiui, 2007 metais privacijų investiciniai fondai sukaupė daugiau pinigų nei visas viešasis sektorius, taigi šios rinkos iš tikrųjų yra labai didelis, taigi Kodėl tačiau e, alternatyvūs investiciniai fondai e, neveikia taip sėkmingai, kaip turėtų. Nepaisant e, to, kad e, Lehman Brothers bankas, kuriame aš kažkada dirbau, sukėlė šią krizę. Visiškai nereiškia, kad e, be krizės tas bankas nebūtų e, žlugęs. Visos tuo metu vykdytos finansinės operacijos sukėlė didžiulę grėsmę visai finansiniai sistemai. Ir nepaisant teiginių, kad už krizę nėra atsakingi alternatyvus investiciniai fondai, aš manau, kad būtent jų veikla daugiausiai prisidėjo prie krizės atsiradimo, padidėjo socialinės rizikos ir nesėkmingi, klaidingi fondų sandariai prisidėjo taip pat ir prie nedarbo didėjimo bei socialinės įtampos didėjimo ir socialinių sistemų žlugimo. Toks yra krizės kontekstas ir taip prie jos prisidėjo alternatyvus investicinis sektorius. Todėl mums reikia papildomo reglamentavimo, ypatingai keturiose, keturiais klausimais, pirmiausia siekiant užtikrinti investicijų investuotojų apsaugą. Ir mes puikiai žinome, kad ši apsaugos sistema, mūsų dabartinė finansų sistema yra nepakankama. Antras klausimas yra rinkų integruotumas. Netgi jeigu investuotojai nepajunta tiesioginio poveikio, tai pavyzdžiui, Londono akcijų biržos prekyba netgi neinvestuojant tiesiogiai per e, alternatyviosius investicinius fondus, gali iškreipti rinką ir jūs galite netiesiogiai po tam tikro laiko, būdamas investuotojų, patirti nuostolių. E, todėl dabartinis, dabartinė direktyva šių klausimų nereglamentuoja. Taip pat reikia apsidrausti nuo sisteminių rizikų Reikia pabrėžti, kad e, mes nekalbama apie atskiras institucijas, tai yra institucijų sistema, tai yra kelios institucijos, kurios taiko tam tikras strategijas e, alternatyvių fondų kontekste ir jų veiksmai gali padidinti sisteminę riziką. Todėl mums yra Labai svarbu mąstyti, kaip toliau elgsime su socialinė rinkos ekonomika, kaip kovosime su nedarbu. O šiame kontekste labai svarbi yra socialinė rizika. Jeigu privatus alternatyvus fondai perima e, viešųjų, viešame sektoriu anksčiau dirbusių įmonių kontrolę. Ir po to atleidžia darbuotojus, tai galų gale e, visas sąskaitas, visa, visa finansinė našta tenka paprastiesiems e, atleidžiamiams darbuotojams. Kaip pažvelgime šią direktyvą, aš įskirsiu keletą jos kritinių brožų, po to galbūt galėsime daugiau apie tai pakalbėti per klausimų atsakymų raundą. Pirmasis investuotojų apsaugos klausimas, kuriam daugiausiai atrodo dėmesio skiria ši direktyva, kaip jau minėjau, susidaro įspūdis, kad e, ten teikimi pasiūlymai gali užtikrinti investuotojų apsaugą, pavyzdžiui, e, daugiau informacijos suteikiant apie, apie alternatyviuosius fondus. Iš tikrųjų, jau dabar nemažai informacijos yra atskleidžiama, <clears throat> tačiau e, mums reikia žengti dar toliau daugiau tos informacijos atskleisti. Antras klausimas yra investuotojų informavimas, e, kurio dažnai nėra. Taigi, tam tikrais aspektais privalome, e, siekdami užtikrinti investuotojų apsaugą, mes turime atskleisti informaciją ne tik patiems investuotojams, tačiau taip pat ir kontroliuojančioms institucijoms. Tai yra pirmasis aspektas. Antrasis aspektas dabartinė direktyvos struktūra neapriepia visų ES investuotojų jungtinėse valstijose. E, diskutuojamas teisės aktas e, yra žymiai didesnės apriepties Jis e, teigia, kad e, JAV veikiantis, nesvarbu ar turintis buveinę ar neturintis buveinę, o tik investuotojus fondas turi vadovautis atitinkamais jungtinių valstybių teisės aktais. Būtent todėl JAV vadovaujasi žymiai griežtesniais apibrėžimais nes ES teisė. Tai reiškia, kad Europos investuotojai investuojantis užsienį ir toliau rizikuotų, tačiau e, ir. E, europiniams ir alternatyviesiams fondams, kuriuose investuojamas JAF kapitalas, taip pat galiotų JAF įstatymai. Taip pat nepamirškime Persijos įlankos Kinijos investuotojų, kurie investuoja per JAF fondus ir jie tą <clears throat> daro, sukeldami atitinkamą rinkų nestabilumą ir netiesiogiai keldami žalą Europos investuotojams, perdraudimo bendrovėms ir pensijų fondams. Apie šios klausimus ten nėra kalbama direktyvoje, o tai yra sudėtinė investuotojų apsaugos sistemos ir sisteminių rizikų mažinimo dalis. Ir šiuo metu direktyva e, šioms rytims negalioja, todėl mes privalome išplėsti labai smarkiai direktyvos apritį e, ir galėtume pasimokyti iš JAF teisėkuros institucijų. Kitas klausimas yra socialinių rizikų mažinimas. Šioje srityje direktyva visiškai nekalba apie privačius investicinius e, fondus. Skolinti kapitalą taip pat nieko e, nekalba e, ir pri, pri, privačios investicinės fondas be skolinto kapitalo jūs negalite tikėtis jokios e, investicinės naudos arba investicinio pelno. Taigi tai yra papildoma socialinė rizika visuomeniai, nes ekonominiai kaštai yra užkeliami ant socialinių sistemų galiojančių valstybėse narėse pečių. <clears throat> Taigi turime pasimokyti iš krizės, o to iki šiol nepadarėme, siekdami socialinės rizikas mažinti. Egzistuoja taip pat ir kitokio pobūdžio e, rizikų susijusių su depozitorimais. E, e, įvertinimu, jeigu būtų iki krizės vykdomas bešališkas vertinimas, reitingavimas, tai galbūt krizė nebūtų kilusi, o įkilo dėl to, kad įvertinimo struktūrų mes e, deramų neturėjome, jos nebuvo pakankamai nepriklausomi. Depozitoriumų klausimas egzistuoja tam tikras skirtumas tarp depozitoriumo ir priežiūros funkcijų. Kai kuriuose valstybėse už tai yra atsakinga ta pati institucija. Aš manau, kad direktyvoje reiktų aiškiai atskirti e, priežiūros institucijų e, atskaitomybę ir atsakomybę, nes kartais bankai taip pat atlieka e, finansų rinkų priežiūrų, priežiūros funkcijos, o jie tarpusavėje konkuruoja dėl atlyginimų E, apie kuriuos taip pat reikia kalbėti, <clears throat> turint omenyje, kad reikia <clears throat> finansų sektoriaus darbuotojus atitinkamai kontroliuoti. Turėkite omenyje, kad jeigu esate geras dantistas, tai jūs galite uždirbti e, tūkstantį eurų per dieną, tačiau negalite dirbti daugiau nei 18 dienų per mėnesį, tai reiškia galite uždirbti 18 tūkstančių eurų per mėnesį, tačiau iš tikrųjų visų e, bankų sektoriuje e, tie atlyginimai e, gal nėra tokie dideli, bankų vadovų atlyginimai tok, tai nėra tokie dideli, tačiau vis tik tai pasinaudojama bankų sektoriuje konkurencingumu tam, kad būtų dirbtinai keliami vadovų, vadybininkų atlyginimai. Ir e, iš tikrųjų, aš manau, kad reikia praktiškai į, įdėti tiek pat energijos, e, kad būtų pasirašytas 10 e, milijonų dolerių vertės sandorius ir milijonų dolerių vertės sandorius. Ir tai reiškia, kad tas, kuris pasirašo 10 milijonų vertės sandorių, turi gauti 10 kartų didesnį atlyginimą, aš manau, kad ne. Tai yra papildomos išlaidos investuotojams, mokesčių mokėtojams ir taip pat e, socialinės apsaugos sistemai. Paskutinis pastebėjimas, kurį norėjau išsakyti, yra susijęs su skaidrumo klausimais. Ir šioje šakoje skaidrumas tikrai nėra užtikrintas ir visą laiką dirba pakankamai uždarai, pakankamai neskaidriai. Ir, pavyzdžiui, privačių investicinių fondų e, srityje kai kurie klausimai gali būti išsiaiškinami tik tai kreipiantis į mokesčių e, arbitražą. E, atsižvelgiant į tai, kaip tarpusavėje glaudžiai susiję visi finansų rinkos veikiai ir e, koks godus yra apskritai šitas visas sektorius. E, kontroliuojančios institucijos privalo turėti informaciją apie kiekvieną atskirą uh, postą apie kiekvieną e, alternatyvių fondų vykdomą veiksmą ir investiciją. Ir tik tai tokiu būdu ES e, centrinių bankų e, sistema gali užtikrinti bent jau minimalę šios sektoriaus priežiūrą ir kontrolę be, ir sumažinti sisteminės rizikas. Taigi visi šie pasiūlymai, kurie yra teigiami, yra tik tai pradžia. E, Mes turime e, siekti, kad kai kurie finansų rinkos sektoriai išvengtų perkaitimo, kad e, nebūtų per daug investuojama skolintomis lėšomis. E, visi alternatyvūs investiciniai fondai yra per daug svarbus todėl jiems privalu taikyti žymiai griežtesnius priežiūros ir kontrolės principus, ypatingai e, turint omenyje bendrą kolektyvinę finansų sektoriaus keliamą riziką. Ačiū labai, pirmininkas, mums dar liko 13 minučių laiko klausimams ir diskusijoms. Noriu paklausti kolegų, kas norėtų pasisakyti, prašau, kolega Bodu. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju. Įdėmiai klausiausi pono Kapūr pasisakymo. Aš nesnei perskaičiau prezidento Obamos e, pareiškimą ir jame nebuvo kalbama apie rizikos fondus, apie viešai turtą. Ir panašu, kad Obama neturi, nenorėjo nieko kaltinti, taigi aš nesuprantu, kodėl mes turime tai daryti. Uh, Be abejo, vis tai skirtumas tarp rizikos fondų bei privataus turto fondų bei investicinių fondų. Nes pirmą kartą mes kalbame apie prof, profesionalius investuotojus, o, ant, o kai kalbame apie investicinius fondus, prasinius investicinius fondus, tai tuomet investuoja paprasti piliečiai. Be abejo, kai kyla akcijų vertė, kai kas iš to išloš, kai kas praloš. Ir pavyzdžiui, jeigu aš esu investavęs į kokią nors gamyklą ir staiga jos pelningumas smarkiai krinta, ar tai reiškia, kad aš turiu būti apsaugotas nuo rizikos. Kai skolinamės lėšas iš bankų, turime atsižvelgti į visus jų veiklą reglamentuočius teisės aktus, kai kalbame apie piliečių apsaugą. Galbūt galėtume leisti užduoti keletą klausimų, po to steiksime ekspertams galimybę atsakyti. Pone Regner, ačiū už jūsų pasisakymus, jie buvo labai įdomus. Norėčiau e, pratesti pono badų mintį dėl e, pensijų fondų ir investuotojų apsaugos. Norėčiau paklausti pirmo eksperto, ką jis mano apie specifines problemas, su kuriomis susiduria pensijų fondai, nes ten yra visai kitokia investuotojų struktūra, visai kitokie informacijos skaidrumo, e, rizikos atskleidimo poreikiai. Kitas klausimas Taip pat pirmam ekspertui jūs kalbėjote apie bendrą problematiką susijusią su e, komisijos teikiamu pasiūlymu. Man būtų įdomu išgirsti, e, kokius problemos sprendimo būdus ir rizikos mažinimo būdus jūs siūlytume, remdamasi savo požiūrį, kolega Kemal dabar. Much, Dėkuoju, pirminkė, aš tiesiog norėčiau pateikti kelis klausimus. Ir į juos galėtų sakyti e, abu mūsų svečiai. Pirmiausia, norėčiau paprašyti, kad jūs paaiškintumėt man, kas įvyko su Meidofu. Jūs sakėt, kad tai e, buvo, e, nebuvo rizikos fondas. Tai tuomet, kaip jūs apibūdintumėt Meidofan? Aš suprantu, kad uh, e, Meidofas nebuvo rizikos fondas, bet aš norėčiau, kad jūs paaiškintumėt, uh, kodėl jūs taip manot. Ir jei jis nėra rizikos fondas, kodėl jis naudojamas, kai patikimi yra. Uh, pavyzdžiai apie uh, rizikos fondus. Toliau, uh, privatus turtas ir socialinės, uh, socia socialinė atsakomybė. Mes žinome, kad buvo parinkta savo iniciatyva vienas e, pranešimas e, dėl to, kas įvyko Danijoje. Aš e, galėčiau paminėti kelias bendrovės Junktinėje karalystėje. Ir tų įmonių padėtis buvo tikrai nekokia. Ir darbuotojai baiminasi dėl savo darbo vietų. O po to, kai atėjo privataus turto administratoriai, jie sugebėjo padėti išgelbėti. Taigi aš norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte šį klausimą. Dar vienas dalykas - įsiskolinimo koeficientas arba skolintas kapitalas. Man įdomu būtų sužinoti, kaip skiriasi rizikos fondų įsiskolinimo koficientai nuo bankų įsiskolinimo koficientų ir kaip galima nustatyti šį koficientą, nesižvelgiant į riziką, rizikos charakteristikas. Ir taip pat aš norėčiau sužinoti, kiek rizikos fondai, e, į kuriuos investuoja dažniausiai pensijų fondai, investuoja trečiose šalise. Dar vienas papildomas klausimas dėl Medofo. Ar e, šis atvejis nėra vienintelis vienintelis džiugus krizės rezultatas. Jeigu krizė nebūtų prasidėjusi, tai veikiausiai viskas dar būtųsi, e, būtų tęsęsis ištisus metus ir e, e, Medofo sistema žlugo tik tai dėl to, kad investuotojai pareikalavo gražinti savo indėlius. Taigi tai yra pakankamai teigiama krizės išdava, ponas Birno dabar galės atsakyti. Gal galėčiau pirmiausia atsakyti į pirmąjį klausimą. Aš nemanau, kad ir žmonėms atrodo, kad Meidof, um, Meidofas nebuvo rizikos fondas. Ne, visiems buvo aišku, kad jis buvo sukčius tiesiog. Ir akivaizdu, kad mes suvo, supratome po šio įvykio, kad mums reikia nepriklausomos e, priežiūros institucijos. Kažkas nepriklausomas turėjo įvertinti, kad iš tikrųjų nurodytas turtas egzistuoja. Be to, auditą turėjo atlikti e, tinkamai sertifikuotas, e, akredituotas auditorius. Ir akivaizdu, kad ištirti viską reikėjo atvirai ir e, išsamei, įsigilint į visas, visas detalės ir tikrinant visus faktus. O į pirmingo pastabas galėčiau pasakyti, kad e, gali būti, kad e, krizė daug ką paspartino. Ir Gali būti, kad dėl krizės papildomos lėšos buvo nugrieptos ir kažkur kitur padėtos. Toliau pastabos apie skaidrumą. Aš manau, kad e, pensijų fondams, e, pensijų fondų investuotojams uh, sektorius norėtų pateikti kuo išsamesnę informaciją. Ir žinome, kad pensijų fondų investuotojai paprastai atlieka išsame analizę. Ir jie praleidžia daug laiko tam, kad suvoktų iš tikrųjų, iš kur atsiranda pelnas. Ir jie puikiai dirba. Ir gali būti, kad kai kurie valdytojai į tai atsižvelgs, taigi e, e, nebejoju, kad tinkamos e, tikrinimas yra būtinas. Jei mes pažvelgsime į tai, kaip veikia, kaip dirba kai kurie fondai krizės aplinkybėmis, pamatysime, kad kai kurių investicinių fondų veikla sumažėjo 40-60 procentų, tuo tarpu rizikos fondų veikla sumažėjo maždaug 18 procentų. Taigi e, rizikos fondai veikia kur kas e, stipriau ir geriau. Danke, Herr Kapur, bitte. Thank you very much. E, Pona Kapūrai, Jums žodis. Grįžtant prie alternatyvių investicijų fondų, kad jie nesukėlė krizės ir tai pasakė ponas Obama, pakartosiu, ką sakiau. Šios krizės E, sukėlėjai nebuvo rizikos fondai, bet per tą rinkos vaidmenį, kurį jie vykdo dėl savo veiklos, jie prisidėjo prie to greičio, kuriuo plėtojosi krizė, prisidėjo prie turto kainų kritimo dydžio ir jų vaidmuo paskatino, paspartino ir padidino krizę kalbant apie privatų kapitalą, dar kartą turime dvi sistemas. Vienoje yra mažai skolinto kapitalo, kapitalo kitoje daug. Ir jos patyrė tą patį šoką. Sistema, kuri yra daugiau prasiskolinusi, yra arčiau to krašto bedugnės, nuo kurios gali nukristi. Ir jeigu kalbėsime apie vyriausybinės obligacijas, kai privačių investicijų fondai kurias superka. Viena iš priežasčių, kodėl dar nebuvo privačių fondų žlugimo platesnio, dėl to, kad jie naudoja tas obligacijas. Bet tai nereiškia, kad tai neatsitiks. Ir turint šias dvi sistemas, kur e, skolimasis kontroliuojamas, kur nėra 5, 6, 7 lygio skolintas kapitalas ir palyginti su sistema, kur skolimasis kontroliuojamas, tai tiek rizikos fondai, tiek privatus investicijų fondai smarkiai prisidėjo prie krizės ir sistemos rizikingumo. Ir tą skolą mes kaip visuomenė dar mokėsime ilgai. Dėl Madofo ir, ir rizikos fondų, hedge fondų e, klausimo pritariu kolegai. Šis e, atvejis pademonstravo dvi problemas. Vienas yra me, esantis mechanizmai patikrinti prekyba, o antras e, per mažai pačių fondų vykdomos kontrolės. Daugelis jų e, panaudojo daug e, investuotojų pinigų tam, kad, sakydami, kad investuotojams, kad atliko tikr, būklės patikrinimą, tačiau jie to nepadarė, o tiesiog investavo pas Madofą tos pinigus. Taigi, dėl to, kad privatus kapitalas investicijos duoda papildomą vertę, pacituosiu Mūdį e, pranešimą ar ataskaitą, kuri sako, kad nėra pakankamai duomenų, kad didesnė privačių investicijų firmų graža yra dėl to, kad jie geriau valdomi ir kad e, gali suteikti tinkamą gražą akcininkams. Jeigu pažiūrėsime į mokestinius pranašumus, pridėsime prie to kylančių akcijų rinkų istoriją ir pamatysime, kad nuo 80 iki 90 procentų gražos gali būti paaiškinti šiais trim faktoriais. O jeigu pažiūrėsime į privačiaus investicijų sektoriaus portfelį, pamatysime, kad gražu, pozityvios gražios nėra. Taip yra todėl, kad palyginti su tarpusavio fondais ir kit, e, kitais pribotais investuotojais, jie turi daugiau įvairių strategijų, kurią gali panaudoti, gali skolinti kapitalą, o tarpusavio kapitalo fondai to, to negala, negali. Taigi, yra daugiau įvairių strategijų, kurias jie gali naudoti, daugiau erdvės veiksmui ir taip pat skolinantis kapitalą, e, žinoma, e, padidinti savo riziką. Na ir graža, aišku, yra didesnė, tačiau ši siūloma direktyva nėra skirta hedge fondų sunaikinimui. Tiesiog norime, kad jie atliktų vertingą funkciją apsaugoti investuotojus ir neturėtų įtakos, žalingos įtakos e, likusiai rinkos daliai. Tiek norėjau pasakyti. Aš pateiksiu e, savo pasiūlymus e, raštu taip pat. Herzlichen Dank. Ich darf mich bei beiden Sachverständigen. Ačiū, dėkoju e, abiems ekspertams. Ir dabar siūlyčiau pereiti iš karto prie paties pranešimo ir paprašyti ponios Rėgnė pristatyti. Ačiū abiem ekspertams. Šie svarstymai dar kartą pademonstravo kokia svarbi yra alternatyvių investicijų fondų, jų valdymo tema tiek finansinė, tiek politinė prasme. Tiek Europos parlamentas, tiek ir visa Europos sąjunga galėtų susilaukti didelio palankumo iš Europos piliečių, atitinkamai žymiai griežčiau reglamentuodama finansų rinkas to ir sieksiu savo pranešime. Trumpai jį pristatydama galiu pasakyti, kad man yra labai svarbu pamėginti užtikrinti pusiausvyrą tarp rizikos vienoje pusėje ir atsakomybės kitoje pastaraisiais metais mūsų visuomenė pajuto tą neigiamą poveikį. Prisiminkime, pavyzdžiui, trumpalaikį veikimo strategiją, išpūstus atlyginimus finansų sektoriuje. Taigi susiformavo E, tiksliau išsibalansavo visiškai pusiausvyrą tarp rizikos ir atsakomybės, todėl būtina ją tą pusiausvyrą atstatyti, kaip jau minėjo komiteto pirmininkas Lėnė, nepaisant e, glaudesnio bendradarbiavimo ir e, mūsų kompetencijų sričių atskirimo, turiminė mūsų komiteto ir ekonomikos reikalų komiteto e, šio pranešimo kontekste. E, tai esu labai dėkinga, kad abiejų komitetų pirmininkai sugebėjo susitarti dėl kompetencijų atskirimo ir dėl darbo pasidalymo. Keletas esminių pastebėjimų dar kartą noriu pabrėžti, kad iš tikrųjų šiek tiek sudėtinga dabar nubrėžti tas skiriamasias linijas. Ir rengdama nuomonę, aš dar ne visiškai šį klausimą įsprendžiau, tačiau e, bendrai reikia pažymėti, kad e, komisijos požiūris, jog reikalingas bendras europinis sprendimas šiam sektoriui vertas paramos klausimas, kas turėtų vykdyti arba prisimti reguliavimo funkciją, šiek tiek labiau kaitina e, aistras. Man svarbu kontroliuoti ne tik alternatyvių investicinių fondų vadybininkus arba vadovus, tačiau ir pačius fondus, visą jų veiklą ponas Kapūras aiškiai pabrėžė ir parodė, kodėl būtina e, kontroliuoti visą sistemą, o ne vien tik tai tų fondų vadovus arba vadybininkus, nes e, jeigu nebus tai daroma, tai vėl susiformuos tokios, tokio tariamo saugumo atmosfera. Investuotojai <clears throat> jausis ramus, tačiau tai toli gražu nereikš, kad e, jau e, yra apsisaugota nuo visų sisteminių rizikų. Aš manau, kad tos ribinės vertės, orientacinės vertės e, nėra priimtinas dalykas. Aš jau patikiau pono Štoiberio pavyzdį, e, kuomet jis pristatydamas savo geresnio reglamentavimo sistemą e, bandė paaiškinti, kad jeigu mes negalime gaminti kaitrinių lempučių daugiau, kurios kurių gale būtų 100 vatų, tai iš tikrųjų atsiras tokių galvotų gamintojų, kurie pradės gaminti 99 vatų e, galios e, elektros lemputės, taigi sugebės apeiti galiojančius, e, galiojančius draudimus. Ir manau, kad finansų sektorioje gali įvykti tas pats. Parlamentui svarbu užtikrinti skaidrumą, todėl mano siūlomi pakeitimai daugiausiai dėmesio skiria būtent šiems klausimams. Taip pat ir kontrolės bei priežiūros institucijos, mano galva, privalo būti ne tik nepriklausomos, tačiau ir turėti atitinkamus e, sertifikatus ir e, tik tai abiems kriterijams egzistuojant jie e, tos kontroliuojančios institucijos galės užtikrinti e, atitinkamą savo veiklos kokybę dėl premijų išmokėjimo, premijų dydžiai alternatyvių investicinių fondų darbuotojams e, viršė kelis kartus bankų sektorė išmokamas premijas. Tai, manau, taip pat nėra priimtinas dalykas. Naujai kūrimos institucijos taip pat e, privalo, neprivalo likti be darbo atitinkama Europos, e, Europinė priežiūros institucija, kuri turėtų reglamentuoti makrofinansinės rizikas, jai skiriau keletą pastraipų, <clears throat> kalbėdama taip pat ir apie nacionalinės kontrolės institucijas, tame tarpe ir e, Europinę e, vertybinių popierių kontrolės tarnybą. Visos šios kontrolės institucijos ir ypatingai naujai kuriama e, vertybinių popierių tarnyba turėtų būti pati pagrindinė, kuri vykdytų kontrolės funkcijas Europinį lygmenį, nes priešingų atveju mes e, gausime tokį iš skirtingų e, atskirų gabalų suaustą kilimą, kuomet nebus jokio aiškumo, kaip ta kontrolės ir priežiūros sistema veikia. Dar vienas pastebėjimas, mano nuomonė, svarbus šiam komitetui, kadangi anksčiau dirbau įvairiose nu, darbuotojų organizacijose ir asociacijose, profsąjungose. Manau, kad visą laiką labai svarbu atsiklausti ir šių organizacijų nuomonės, siekiant apsaugoti ne tik investuotojus, tačiau taip pat užkirsti kelią ir galimoms atskirose įmonėse dirbančių darbuotojų problemoms, ypatingai, ypatingai tais atvejais, kuomet darbuotojai nežino, kas yra jų įmonės savininkai. Ačiū labai, pirmininkas. Ačiū. Kolegė Vikstrom dabar norėtų pasisakyti. Sumikė Fidėta, herr ordförande. Labai ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti svečiams e, už jų pasisakymus. Taip pat noriu padėkoti pranešėjai, poniai Regner, už atliktą darbą. Ši direktyva yra labai svarbus dokumentas nors ir pakliuvo į mūsų komitetą kiek netikėtų būdų. Tačiau aš ir mano partnerė Sharon Bowles taip pat dirbo šio klausimu. Jie atsiprašo, kad negalėjo atvykti į šį posėdį šiandien. Norėčiau pacituoti, pateikti jos tekstą, kurį jį pateikė. Jie atsiprašo, kad netvyko į šios klausimus nes ji turi dalyvauti kitose klausimuose dėl priežiūros paketo kitame komitete, kuriame, kuriame pirmininkauja ir paprašė jos vardu pateikti šios mintis. Aš cituoju, dėkoju pranešėjai už pranešimą ir yra klausimų, kurie man kelia nerimą, tačiau norėčiau apsiriboti vos keletų svarbesnių klausimų. Fundamentali problema dėl ponios Regner pranešimo ir komisijos pasiūlymo yra tai, kad sukuriamas nevienodos žaidimo sąlygos e, šios rinkos ir kitų rinkų dalyviams, kurie veikia panašiai. Tai prieštarauja Europos teisės aktų dvasiai, nes nesažingai diskriminuojama viena finansų sritis. Jeigu ir toliau eisime tuo keliu, pamatysime, kad alternatyvių investicijų rinka, kuri sudaro nedidelę dalį rinkos, turės atskleisti ir savo planus, savo vidinius, vidinės komunikacijos politiką ir išorės komunikacijos politiką ir priešingai, pavyzdžiui, valstybiniai investicijų fondai, kurie valdo 50 procentų visų investicijų, neturėtų pateikti tokios informacijos. Tai nėra geresnis ar sąžiningesnis reguliavimas. Tai prieštarauja taip pat ir šios direktyvos tikslams sukurti sėkmingai veikiančią bendrąją rinką alternatyvių fondų e, srityje. Aš manau, kad sprendimas būtų visapimantis horizontalus požiūris, kuris apimtų visus rinkos dalyvius ir nustatytų vienodas taisyklės. Kitaip mes bausime vieną finansų sritį ir sukursime reguliavimo arbitražo galimybę. Taigi, baigiu citatą. Tokie yra ponios Bauls komentarai ir juos ji norėtų aptarti su ponia Regner, su kitais uh, suinteresuotais žmonėmis kitą progą kitoje vietoje ir jos ir savo vardu noriu Jums padėkoti. Ačiū kolegė Vikstriom. Aš e, manau, kad šiandieną diskusijos nesibaigs. Ir e, aš vakar susipažinau su kolegės Reigner pranešimo projektu. Manau, kad dar tikrai turėsime progų dėl jo padiskutuoti. Aš manau, kad pagrindinė problema, su kuria susidurėme, yra ta, kad iki šiol šie sektoriai visiškai nebuvo reglamentuojami ir reguliuojami. Ir dėl to įvyko šie ekscesai. Todėl tai smarkiai pakenkė viso sektoriaus įvaizdžiui, kai kur netgi jį sužlugdė. Taigi dabar mes privalome atstatyti šį įvaizdį tam, kad e, atskiri finansavimo instrumentai, kurie yra svarbus, vėl galėtų e, tinkamai ir veiksmingai pradėti veikti. Mano nuomonėje negalės taip veikti, jeigu mes e, kaip privačių investicinių fondų atveju priimsime tokius nutarimus, pagal kuriuos įmonės taptų diskriminuojamos kitų panašaus pobūdžio įmonių atžvilgių. Taigi reikia paimti ir labai atidžiai pasverti savo veiksmus ir todėl turėsime apie tai dar pakankamai išsamei diskutuoti mūsų komitete. Todėl manau, kad pataisų teikimo galutinį terminą turėtume nukelti. Jis buvo nustatytas iš pradžių iki vasario 15 dienos, tam, kad turėtume daugiau laiko pagalvoti ir e, prisidėti prie šios diskusijos savo idėjomis ir pasiūlymais, ką tik e, patikrinome galimybę nukelti pataisų teikimo terminą iki vasario 23 dienos ir tai yra įmanoma ir bus, e, liks daugiau laiko jūsų pataisas išversti. Dar noriu paklausti pranešėjos, ar jie norėtų trumpai reaguoti į ponos Vikstrium ir mano mintis, ar iškart galima pereiti prie kito darbo tokius punktų. Pranešėjai, aš nenorėčiau leistis dabar į turinio pobūdžio diskusijų, noriu tik pasakyti, kad iš tikrųjų aš tikėjausi tokio komentaro ir kitų Ir aš manau, kad tikrai mūsų laukia dar plačios apimties diskusijos šiais klausimais, aš nieko kito ir nesitikėjau. Pirmininkas, ačiū, baigiame svarstyti šį darbo atrukės punktą, pataisas galima teikti iki vasario 23 dienos. Kitas darbo atvarkės punktas. Keitimasis nuomonėmis dėl antrojo dėl antros straipsnio e, įgyvendinimo. STEF reglamento ir noriu pasveikinti EPSO vadovą ir e, suteikti jam galimybę dabar pasisakyti. Yra patiktas tinkamas pranešimo projektas ir mūsų laukia įdomi diskusija su EPSO atstovais. Prašau jums žodis. Thank you, Chairman. Uh, Ačiū pirmininkė. Ačiū už galimybę apsikeisti E, nuomonėmis su jumis. Kaip žinote, EPSO nuo 2003 metų jau veikia, ją įkūrė visos Europos Sąjungos institucijos kartu. Ir turint galvoje beprecedentinį iššūkį, tai yra suorganizuoti įdarbinimą žmonių vykstant ES plėtrai. Reikia pastebėti, kad pirmasis iššūkis, su kuriuo susidūrė EPSO, yra išdėstytas e, Europos auditorių rūmų nuomonėje, kuri buvo pateikta Europos parlamentui ir tarybai praėjusiais metais. E, audito rūmai padarė išvadą, kad EPSO sėkmingai surengė reikalingas, e, reikalingus konkursus, kurių reikėjo plėtros kontekste. EPSO taip pat teikia labai svarbę paslaugą visoms institucijoms. Manau, kad visos institucijos puikiai žino, kad nepriklausomai nuo jų dydžio, dydžių ir skirtumo, įdarbinimo funkcija yra svarbi visoms. Ir svarbiausias turtas institucijose yra ne auksas pinigai banke, o darbuotojai, kurie ten dirba. Todėl funkcija užtikrinti, kad turėtume tinkamus darbuotojus, talentingus darbuotojus, kad būtų Europoje naudojama nepriklausoma tarnyba, yra labai svarbu. EPSO šią užduotį stengiasi įvykdyti kuo geriau ir nori parūpinti darbuotojų kiekvienai institucijai. Šiame kontekste, pereinant nuo pirmųjų penkerių mūsų gyvenimo metų ir e, plėtros į naują stadiją. Po to, kai aš buvau paskirtas direktoriumi 2008 metais, mes pradėjome darbuotis ties kitais mūsų funkcionavimo klausimais. Ir po to 2008 metais visos institucijos patvirtino EPSO plėtros programą. Ši programa numato, e, kad būtų labai smarkiai pagerintos pagerintas EPSO funkcionavimas. Šios programos ramščiai svarbiausia yra šies. Pirmiausia, strateginis poreikių planavimas. Vietoj to, kad reaguotume kas kart į e, didelį darbuotojų poreikį, mes dirbame kartu su institucijomis, siekdami strateginių būdų užtikrinti, kad, e, ku, užtikrinti poreikių gyvendinimą strategiškai, kad galėtume juos numatyti iš anksto. Ir nuo šių metų mes organizuosime konkursus kasmetiniais ciklais, kad e, visos institucijos galėtų pasinaudoti e, rezervais, kad galėtų e, įdarbinti darbuotojus ir numatyti specialistų poreikį, kai jų reikia nedaug. Taip pat mes paspartiname trukmę, per, per kurią įdarbinamas darbuotojas. Mes išstudijavome, kaip tai daroma visose valstybėse narėse ir kitose tarptautinėse organizacijose, pavyzdžiui, Junktinėse tautose, pasaulio banke ir TVF. Ir pastebėjome, kad ES lėčiausiai įdarbina žmonės. Maždaug tai užtrunka du metus vienam žmogui įdarbinti. Manau, kad tai yra nepateisinama, negalima priversti instituciją tiek laukti ir kandidatams tai yra taip pat nesažininga kandidatų atžvilgių. Nes konkurencija dėl žmonių yra konkurencija dėl talentų ir jeigu mes negalime veiksmingo parinkimo proceso užtikrinti, tai mes negalėsime ir pateikti šiuolaikinio institucijų įvaizdžio, negalėsime gauti geriausių darbuotojų. Taip pat mes stengiamės gerinti parinkimo darbuotojų profesionalumą, perėdami nuo e, žinių sistemos prie sistemos pagristą kompetenciją. Taip galima geriau parengti testus apie kompetencijas nuo iš ankstinio parinkimo stadijos iki galutinio vertinimo stadijos. Ir mes pastebėjome, kad geriau, geras vertinimo centras yra geriausias būdas užtikrinti, kad žmonės, kurie yra atrinkti e, geriausiai, jie geriausiai atliks darbą. Trečia sritis yra skirti dėmesio mūsų įdarbinimo proceso patrauklumui. Mes turime sugebėti pritraukti geriausius žmonės. Iš visų institucijų žinome, kad Per ateinančius dešimt metų mes įeisime į tam tikrą perinamojo laikotarpį, nes nemažai žmonių iš institucijų išeis į pensiją. Ir demografinės tendencijos rodo, kad pirmą kartą nebus pakankamai e, aukštas mokyklas baigiančių žmonių, kad būtų patenkintas poreikis. Todėl mes turime sugebėti rasti talentingus žmonės ES, visus jos, ne tik tuos, kurie gyvena netoli Briuselio ar Luksemburgo, bet visose valstybės narėse labai svarbu tą daryti, kad galėtume užtikrinti, jog institucijos išlaikys geografinį balansą. Taip pat turime pagerinti darbuotojų įvairovę, nes aš manau, kad taip pat svarbu yra, kad institucijų darbuotojai turėtų atspindėti e, ir visuomenių įvairovę. Taigi ši plėtros programa, kuri jau įgyvendinama nuo 9 iki 11 metų, e, iš tikrųjų pagerins tai, kaip mes renkame darbuotojus. Na, aš manau, kad ši plėtros programa vieningai buvo patvirtinta visų institucijų. Mes dėkojame už aktyvų dalyvavimą e, įgyvendinant šią programą. Taip pat mes labai atidžiai stebime Europos auditorių rūmų rekomendacijas. Mes jas vykdome, visos rekomendacijos arba jau įgyvendintos, arba yra dabar įgyvendinamos. Jos visos yra skirtos tam, kad būtų pagerintas mūsų darbo, pagerinta mūsų darbo kokybė ir detaliau galėčiau atsakyti, atsakydamas į jūsų klausimus. Labai ačiū. Ačiū labai. Ir teigiama, kad EPSO tam tikrą prasme yra Europos parlamento kūdikis, todėl mums yra labai svarbu, kas tenai vyksta. Trys klausimai. Pirmąjį užduos kolega Masip, prašau. Ačiū pirmininkė. Teisės reikalų komitetas svarstom, kaip <clears throat> analizuoja, kaip yra įgyvendinamas antrasis pranešimo straipsnis, o jis yra susijęs su e, darbuotojų statuto įgyvendinimu, daugia kalbystės principo užtikrinimo, e, geografinės e, pusiausviros ir kitų principų užtikrinimo. Ar jūs manote, kad e, savo veikla geriausiais būdais sugebate įgyvendinti antrojo straipsnio nuostatas? Štikrinate daugia kalbystę ir kitus principus e, remiantis darbo tvarkos taisyklėmis. Kolega Belingver užduoda antrą klausimą. Ačiū vieną pastabą turėčiau dėl šio pasiūlymo ir dėl kolegos pranešimo. Čia siūloma priimamų priimamus į darbą e, kandidatus vertinti ne pagal jų žinias, bet pagal jų kompetencijas. Tai yra pakankamai slidi savoka tarp žinių ir tarp kompetencijos, kur, kur yra e, ta skiriamoji riba tarp šių dviejų dalykų. Teisinių požiūrių jeigu e, toks principas yra pasirinkamas, jį taip pat pakankamai sudėtinga įgyvendinti, tačiau EPSO privalo iš tikrųjų šią idėją paversti kūnų ir mes turime e, EPSO padėti pasiekti šį tikslą. Tačiau tam, kad mes jį pasiektume, reikia pakeisti kandidatų vertinimo struktūrų sudėti priklausomai nuo to, e, kokioje srityje yra vertinami kandidatai. Ir jeigu vertinimo komisijoje kiekvieną kartą dirbtų skirtingi asmenys, kaip dažnai yra, tai to paties kandidato vertinimas e, arba vertinimo rezultatai galėtų būti taip pat skirtingi. Taigi kyla klausimas. Ta atranka, ar ji iš tikrųjų padės pagerinti situaciją, pereinant nuo žiniomis e, paremtų e, kandidatų atrankos prie kompetenciją paremtų kandidatų atrankos. Ar yra kas nors atlikęs sąnaudų ir e, naudos gaunamos kaštų ir naudos analizė e, šio sisteminio pakeitimo? Ar nesukels tai kokiu nors papildomu e, sunkumu, taip pat ir bandant šiek tiek e, pakeisti galios pusiausvėras, kurios egzistuoja dabar galiojančiose struktūrose. Ir iš tikrųjų, ar bus užtikrinamas e, atrankos kriterijų e, ir atrankos komisijos narių nešališkumas. Aš tikrųjų turiu labai daug patirties šioje srityje. Kolegas Peroni. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pakalbėti ne apie antrąjį darbo tvarkos taisyklių straipsnį, tačiau apie visą sistemą, kurioje galime pastebėti, bent jau mūsų institucijoje, tam tikrų anomalijų. Ir iš savo šalies, aš savo šalies susikaupęs tam tikros patirties ir iš tikrųjų kandidatų sąrašai nėra sudaromi šiaip savo, e, įdedant juos po to keletų metų į stalčių ir nu, laukiant neribotą laiką, kol jie bus įdarbinti Italijoje. Pavyzdžiui, jeigu vykdoma karabinierių atranka, tai atrenkami yra šimtas kandidatų ir per keletą mėnesių jie yra įdarbinami. Tuo tarpu čia yra e, vykdomi administratorių konkursai, atrenkami kandidatai, patalpinami, įtraukiami į atitinkamus sąrašus ir po trijų metų jie vis dar <clears throat> negauna darbo. Tai kaip mes galime užtikrinti, kad tokie asmenys, kurie iš tikrųjų yra labai kompetitingi, nestovėtų taip ilgai eilėje, nes per tos tris metus jie turi gyventi ir dažniausiai susirenga kokią nors kitą darbą. Pirmininkas, aš dar du klausimus turėčiau savo ruoštų papildomus jeigu teisingai supratau, tai dabar daugiau dėmesio vertinant kandidatus bus skiriama ne jų žinioms, tačiau jų sugebėjimams, jų kompetencija. Iš tikrųjų, mums reikia ir vieno, ir kito. Mums reikia ir e, sugebančių e, darbuotojų, turinčių kompetencijas ir turinčių e, tam tikrą žinių bazę. Ar jūs turite numatę galimybę susijęti šias dvi sritis ir jeigu taip, kaip ketinate tą padaryti. Antras pastebėjimas, nežinau, kaip mokslinio požiūriu vadovaujantis bus priiminėjami sprendimai, aš nesu mokslininkas, tačiau turiu sukaupęs tam tikros e, praktinės patirties, net dažniausiai aš pasirindamas darbuotojus atsižvelgiu į jo turimus diplomus, e, ir remdamasis tą informaciją taip pat e, padarau atitinkamas išvadas, taip pat e, padarau atitinkamas išvadas įvertinamas asmens elgesį ir išklausęs jo atsakymus į tam tikrus e, praktinius klausimus susijusius su jo darbo aplinka, su jo darbo vieta, su jo kasdieninėmis darbo užduotimis. Todėl aš manau, kad uh, E, būtent e, priimant galutinius sprendimus dėl kandidatų kvalifikacijos turėtų turėti labai daug įtakos ir kandidatų praktiniai gebėjimai ir kaip e, atrankos proceso metu yra patikrinami tie kandidatų gebėjimai iš tikrųjų būti tinkamiems praktiniam darbui Europos parlamente, kaip EPSO struktūroje galime e, atrinkti tinkamai e, būsimus e, institucijų darbuotojus, nepatikrinus jų gebėjimo dirbti praktinėmis realiomis sąlygomis. Ačiū. Uh, Ačiū pirmininkė, pabandysiu atsakyti į šios klausimus. Dėl teisinių reikalavimų ir e, geografinės įvairovės. Viena iš e, priežasčių, dėl ko buvo įkurtas EPSO, buvo tai, kad e, viena organizacija geriau galėtų valdyti įdarbinimą, veiksmingiau tai daryti, negu kiekviena institucija atskirai. Nes kandidatai turėtų aplikuoti kelis kartus į tą pačią poziciją. Taigi EPSO įvykdė šią užduotį. Tačiau taip pat labai svarbu pakalbėti apie jūsų pastebėjimus. Pirmiausia, pagal mūsų plėtros programą pokyčiai atsižvelgia į visus teisinius reikalavimus e, pagal darbuotojų taisyklių trečiąjį priedą. Taigi mes nieko kito nedarysime. Mes norime kai kuriais atvejais pakeisti rezultatų sėkimo mechanizmą, tačiau mes nekeičiame pagrindinių principų, kurių pagrindų vykdomas įdarbinimas į ES institucijas. Ypač turime užtikrinti traktavimo e, vienodumą, sažiningumą, turime užtikrinti, kad sprendimai dėl įdarbinimo nėra daromi politinių pagrindų. Todėl atrankos komisijos ir renka, parenkamos šiuo principu. Tai yra svarbiausi garantai, kad e, nebūtų abejojama kompetencija ir nepriklausomumu tos tarnybos, kuri užsieima įdarbinimu, kad būtų laikomasi modernių veiksmingų principų, garantuojančių, kad institucijos gaus tinkamus žmonės tink, e, atlikti darbą. Dėl daugiakalbystės ir geografinio balanso tai yra labai svarbus e, principai. Pirmiausia, turime atminti kad būtų šiek tiek to, šiek tiek tokia anomalija mūsų rezultatus vertinti dėl geografinio balanso, remiantis pastarųjų šešių metų rezultatais. Nes tai nebuvo na, normalūs šeši, septyni metai. Įvairios institucijos norėjo įdarbinti kaip galima daugiau, kaip galima greičiau žmonės. Ir daugiausia iš 12 naujųjų valstybių narių. Ir mes turėjome tai daryti tam susitelkti. O dabar mes periname į naują etapą, įdarbinami žmonės iš 27 narių. Ir aš sustiprinau, e, padidinau darbuotojų skaičių, kurie dirbs e, su e, viešų ryšių politika. Mes būtent stipriname šią sritį, kad pasiektume žmonės gyvenančius toliau negu Bruselis ar Luksemburgas. Ir rasti žmonės į tuos darbus, kur sunku surasti žmonių. Dalis šio darbo gali būti padaryti kartu su valstybėmis narėmis ir kitomis institucijomis. Pavyzdžiui, rytoj aš lankysiuos Berlyne, dalyvausiu e, tarptautinių organizacijų darbo mūgėje, kurią organizuoja Vokietijos e, institucijos, nes mums sunku pritraukti kandidatų iš Vokietijos, pavyzdžiui. Tokie veiksmai ir kiti veiksmai būtent e, turėtų padidinti geografinę pusiausvyrą. Žinoma, dėl kai kurių dalykų nieko negalime padaryti. Žinome, kad kai kuriuose valstybėse pradinės, pradinė atlyginimai yra daug didesni negu kitose šalise ir atitinkamai ir šių darbų patrauklumas yra kitose. Kai kuriuose šalise darbas ES institucijose yra populiaresnis, populiaresnis daugiau apie rašomą spaudoje. Taigi mes norėtume pasistengti kovoti ir su šiomis problemomis. Daugia kalbystė yra svarbus aspektas. Per pastaruosius keletą metų EPSO institucijų prašymų daug e, dėmesio skiria žinių, kalbų žinojimui ir nedaug dėmesio skiria daugia kalbystė. Ir todėl valdyba pritarė EPSO pasiūlymams pakeisti požiūrį. Šią prasme, nuo 2009 metų apso tinklavietė prieinama visomis 23 kalbomis, pranešimai apie konkursus, kuris yra labai svarbus dokumentas, kur nurodomos taisyklės visiems, perrašyta iš naujo, supaprastintas, sutrumpintas, visada prieinamas 23 kalbomis visiems konkursams. Tai yra labai didelis žingsnis į priekį, tai sunku padaryti, bet mes tai padarėme. Tai yra labai svarbus žingsnis. Be to, mes norime pateikti iš ankstinius testus visomis 23 kalbomis nuo 2011 metų. Ne vienai organizacijai pasaulyje to nėra pavykę padaryti ir mes tai darome. Ir mes numatome, kad tai padarysime, nes 2020 metais jau kalbinėms konkursams mes uh, pateiksime iš ankstinius testus visomis 23 kalbomis. Tai yra didžiulis žingsnis į priekį, užtikrinant didesnį daugia kalbiškumo elemento na, fokusą. Ir manau, kad mūsų veiklos mastas e, leidžia tai padaryti, nes kiekviena institucija atskirai, netgi komisija, turint galvoje jos dydį, nesugebėtų tokio sudėtingumo užduotis atlikti pačios. E, kai dėl kompetencijos klausimo, galbūt galėčiau atsakyti į du klausimus, kurie čia buvo užduoti. Kompetencijos, e, šis klausimas nepaimtas tiesiog iš oro. Tai yra e, didelės analizės, kurią atliko pasaulio ekspertai kartu su mumis 2009 metais rezultatas. Buvo atlikta daug interviu, daroma daug apklausų visose institucijose, įvairiose darbo srityse. Ir gavus visus duomenis, mes parengėme moksliškai pagristą kompetencijos modelį, kuriuo naudojamės. Tai yra problemų sprendimas, komunikacijos įgūdžiai, atsparumas, sugebėjimas planuoti darbą ir E, pasiekti kokybiškų rezultatų. Tai yra tokie dalykai. Žinoma, ne to mes, ne vien tik tai to mums reikia. Kompetencija reiškia tai ir žinios, ir įgūdžiai. Taigi žmonės turi turėti žinių, tačiau prašyti, uh, uždavinėti žmonėms paprastus klausimus apie Europos Sąjungus, Sąjungą, tai yra faktai, faktų žinojimas, tai nereiškia, kad žmogus tikrai sugebės dirbti. Reikia, kad žmonės ne tik žinotų kažką, bet jie galėtų panaudoti savo žinias darbe. Todėl naujame teste daugiau dėmesio skiriama e, tokiems dalykams. Mes norime sukurti testą, kuris kaip galima artimiau simuliuoja tą užduotį, kurią naujas pareigūnas turės atlikti darbo pradžioje ir pamatyti, įsitikinti, ar jie gali tokį darbą atlikti. Taigi, sugebėjimo žinių e, derinimas konkrečioje srityje yra svarbiausia ir, žinoma, daugiau dėmesio skirti specifinėms žinioms ten, kur jų reikia. Pavyzdžiui, vertėjų raštų ar žodžių konkursuose svarbiausia konkurso dalis yra skirti praktiniams įgūdžiams. Ar gali žmonės versti raštu, ar gali jie e, versti žodžiu, nes e, jeigu jie e, to nesugebės daryti, tai na, jie negali dirbti tokio darbo. Taigi yra ryšys tarp šių dviejų dalykų, tačiau labiausiai mes norime pabrėžti e, tai, kad mes norime suderinti tai, ką žmonės sugeba daryti ir ko iš jų bus reikalaujama darbe. Kalbėdamas apie e, atrankos komisiją, suprantu, kad e, kai kas yra sunerimęs dėl dabartinių reikalavimų, bet pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad mes neteisime jokio teisinio pagrindo. Uh, visi, kas dabar dalyvauja atrankos komisijoje ir toliau turės būti e, skiriami pagal darbo tvarkos taisyklėse nurodytus reikalavimus, taip, kad būtų visiškai užtikrintas jų nešališkumas. Taigi būtina užtikrinti, kad uh, jie būtų visiškai nešališki politiškai bei uh, ideologiškai. Uh, Audito rūmai savo rekomendacijoje pasakė, kad reikia būtent tokių pakeitimų. Samdymo įdarbinimo procesas vyksta labai lietai, taip yra dėl to, kad mes negalime surasti atrankos komisijos uh, narius, nes jie turi dalyvauti atrankos konkursuose ir kartu eiti savo įprasnės pareigas. Ir e, labai dažnai, kai išrinkti pareigūnai negali atvykti, mes turime ieškoti, e, kas juos galėtų pavaduoti, o tam reikia laiko. Be to, e, dėl to nukenčia ir konkursų nuseklumas. Taigi mes tengiamės dabar suderinti dvi skirtingas savokas. Nuo 12 iki 15 žmonių turės e, laikinai pereiti į e, personalo atrankos tarnybą. Jie bus tinkamai apmokyti ir prie jų prisijungs e, kiekvienos institucijos skiriami pareigūnai, atsižvelgiant į jų kvalifikaciją, žinias bei uh, uh, kalbas. Taigi, ar tai būtų uh, laikinai komandiruoti atrankos komisijos nariai, ar tai būtų uh, tik tai tie asmenys, uh, tie atrankos komisijos nariai, kurie dalyvauja tik tame konkurse, jiems bus taikomi vienodi reikalavimai. Ir taip mes pirmininkė tikimės, kad mes sugebėsime užtikrinti, kad sprendimai būtų priimami teisingai ir kuo nusikliau. Taigi, atrankos komisijoje dirbs e, pareigūnai, kurie dirba toje srityje. Tai jeigu, pažiūrėjau, tai yra vertėjų žodžių ir raštukų vertėjai, tai atrankos komisijoje bus e, vertėjų raštų ar žodžių. Tam, kad jie galėtų nuspręsti, ar kandidatai galės tinkamai atlikti savo pareigas konkrečioje institucijoje ir mes tikimės, kad tai tikrai pagerins atrankos kokybę. Ir galiausiai, sakydamas į e, komiteto nario klausimą, kuris kalbėjo apie e, rezervinius sąrašus, na, galiu pasakyti, kad keli tūkstančiai žmonių šiuo metu yra mūsų rezerviniuose sąrašuose ir tai yra didelė problema. Tai yra problema, kuri kenkia institucijų įvaizdžiui nes daugybė žmonių dalyvauja konkursuose ir galiausiai negauna jokių darbo pasiūlymų. Tai iš tikrųjų e, kenkia ir mūsų darbo veiksmingumui, ir mūsų įvaizdžiui. Taigi daug kas priklauso nuo strateginio planavimo. Tai reiškia, kad mes seksime įvertinti mūsų poreikius ir įtraukti į rezervinius sąrašus tik tai tiek žmonių, kiek mums realiai gali prireikti. Be to, stengsimės kartu su ES institucijomis e, numatyti tik tiek vietų rezerviniuose sąrašuose, kiek gali prireikti pareigūnų, papildomų pareigūnų per e, kitus metus. Ir aš tikiuosi, kad e, kiti mano kolegos, kurie yra atsakingi už įdarbinimą, aš esu atsakingas už, tik už atranką, galės uh, padaryti taip, kad žmonės išsilaikę konkursą galėtų įsidarbinti kuo skubiau, nes tai tikrai pagerins institucijų kaip darbdavio įvaizdį. Ačiū už šį pasikeitimą nuomonėmis. Baigiame svarstyti šį darbo tokį punktą, pereiname prie kito. Tai yra klausimas. Uh, susijęs su tam tikrų tipų bendrovių metinio atskaitomybė nuostatomis dėl mikrosubjektų, kadangi laiko iš tikrųjų mums lieka nedaug, tai mm, <clears throat> iš karto nedėlzamas noriu padėkoti už bendradarbiavimą kolegoms Kasteks ir Galo. Ir mes vadovaudamėsi bendradarbiavimuose dvasia galėjome pasiekti neblogų rezultatų ir tai gali mums suteikti peną busmoms diskusijoms, siekiant mažinti biurokratinę naštą. Kolega Masi nori pasisakyti šio klausimu, prašau jums žodis. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad jūs sugebėjote susitarti, tačiau aš vis dar niekaip nesuprantu iki galo, e, kokiamis taisyklėmis čia bus vadovaujamasi, kada jos pradės e, būti taikomos. Aš baiminosi, kad e, šio teisės akto perkėlimas į nacionalinę teisę gali būti vykdomas remiantis tam tikrais semantikos, o ne teisės apibrėžimo principais. <clears throat> Džiaugiuosi, kad jūs susitarėte, e, palaikau jūsų iniciatyvą, tačiau aš tikėjausi iš tikrųjų šiek tiek daugiau, nes esu senas provincijos teisininkas. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Nibler pasakyti, kad dažnai būna taip, kad tai, kas geriausia, prieštarauja tam, kas yra gerai. Aš nenorėčiau kalbėti iš teisinės perspektyvos, tačiau daugelį metų dirbu pramonės komitete, todėl manau, kad parama mažoms vidutinėms įmonėms, bent jau man, yra labai svarbus klausimas. Visi pasisako už tai, kad reikia palaikyti uh, Europos e, mažas ir vidutinės įmonės, nes 80 procentų visų įmonių tokios yra, jos sukuria daugiausiai darbo vietų ir visa turima informacija rodo, kad daugiausiai naujovių reikia dėkti būtent tose įmonėse, o ne didžiosiuose įmonėse. Ir aš e, e, turiu daug kontaktų su tų įmonių atstovais ir jau dešimt metų jie skundžiasi e, įvairia įvairaus pobūdžio biurokratinė našta, ataskaitų teikimu ir taip toliau ir panašiai. Tai labai džiaugiuosi, kad rytoj parlamentas išsiūs šioms įmonėms signalą apie tai, kad mes ėmėmės jų problemų <clears throat> ir artimiausių metų bus peržiūrėta atitinkama direktyva, tačiau šioms įmonėms yra labai svarbus taip pat ir politinis signalas, politinė žinia, jos nesijaus paliktos likimo valiai, todėl dėkoju Jums už tai, kad ėmėtės šio darbo. Pirmikas, ačiū kolegam. Masė, noriu Jūs nuraminti, diskusija šio klausimu dar nesibaigė taryboje yra tokia situacija, kad e, sprendimai yra blokuojami mažumos valstybių ir nepasiekima galutinio rezultato, mes norime iš naujo inicijuoti diskusiją. Ir šis kompromisas tam labiausiai tiks, man suprantama, kad e, šis kompromisas skirsis nuo galutinio kompromiso su taryba, tačiau atsižvelgiant į dabartinę uh, E, aklygatvė situacija taryboje, šis kompromisas turėtų būti naudingas. Kolegė Kastings, prašau, ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad ši direktyva turėtų būti svarstoma ir bendrame kontekste. Ir e, būtent dėl to e, aš sutikau nusileisti, kalbėtis dėl kompromiso ir neblokuoti šios direktyvos, kadangi komisija mums prižadėjo peržiūrėti visas dabar galiojančias šioje srityje direktyvas ir e, būtent nuostatos dėl mikro subjektų mums yra labai svarbios, kadangi jos dabar yra tam tikrame e, laukime, kadangi metinių e, atskaitomybių direktyva turėtų būti peržiūrėta artimiausiu metu. kolegė Tain. Kaip šešėlinį pranešėją norėčiau atsakyti, kad e, e, mikro subjektų kriterijai direktyvoje yra labai aiškiai apibriežti, todėl e, galiu pasakyti, kad tiek komisijos pasiūlymą, tiek kompromisinį pasiūlymą vertinu gerai. Šią srityje susidurėme su reguliavimo perviršimi, nes tik 7 procentai visų tokio pobūdžio įmonių veikia tarptautiniu mastu ir e, <clears throat> dauguma iš jų dirba nacionaliniu lygmeniu, todėl tas reguliavimo perviršis dabar bus panaikintas ir e, valstybės narės galės laisvai pasirinkti ar vadovautis dabartiniu reglamentu arba visiškai atleisti tokio pobūdžio įmonės, mikrosubjektus nuo metinės atskaitomybės prievolės. Noriu pasakyti, kad bankai jau nuo jau prieš keletą metų pradėjo taikyti mikrosubjektams kitokio pobūdžio reikalavimus nei E, metinė veiklos ataskaita, priimant sprendimus dėl paskolų teikimo. Pavyzdžiui, aš e, anksčiau dirbau notare ir puikiai e, žinau, kad jeigu kas nors nori įsigyti tokią pavyzdžių mikro įmonę, tai tikrai jis nenagrinėja tos įmonės metinės atskaitomybės ataskaitos, juo labiau, kad dažnai tokio pavyzdžio įmonėms visiškai nereikia e, svetimo kapitalo. Pavyzdžiui, Berlyne labai daug <clears throat> tokių vieno asmens įmonių e, veikia e, ir atlieka dažniausiai prūtinį darbą, taigi e, tokioms įmonėms visiškai nėra reikalingas svetimas kapitalas, kuris yra reikalingas gamybos sektoriuje. Aš tačiau manau, kad lobistai čia rimtai pasidarbavo <clears throat> kadangi iš tikrųjų e, labai tiksliai galima apskaičiuoti tam tikrą e, tokių įmonių atnešama pelna e, advokatams, e, mokesčių e, konsultantams ir panašiai, kurie dažniausiai ir rengdavo tas metinės atskaitomybės. Viena įmonė per metus toms reikmėms turėdavo iki šiol išleisti nuo 2 iki 3 tūkstančių eurų ir ne, dabar galės sutaupyti tas uh, lėšas e, panaudoti kitur ir nereikstų lėšų e, taip pat viešai skelbti, taigi sutaupys ir tam tikras viešinimo publikavimo išlaidas. Ačiū, kolega Belingver dabar. E Ačiū, pirmininkė. Norėjau pakomentuoti Antonijo Josepo pasisakymą. Na, aišku, nevengiant ir pagrindinės problemos. Tai yra naujosios rinkos organizacijos ir mažų ir vidutinio dydžio įmonių svarbos. Jos yra, aišku, labai našios tačiau yra ir kitų įmonių, visiškai kitokių įmonių, tai yra būtent mikro įmonių, apie kurias čia kalbame. Mums reikia e, tam tikro supaprastinimo visoms ekonominėms veikloms, bet ypač šioje srityje, šiame sektorijoje, nes dabar, kai patirime nemenka nedarbo lygį, reikia tokius dalykus ypač turėti galvoje. Čia buvo paminėtas skaidrumo trūkumas e, finansų valdymą tokiuose įmonėse. Ir buvo paminėtas teisėtas poreikis atlikti tam tikrus patikrinimus, jeigu teisingai supratau tai, dėl ko jūs nerimaujate. Iš tiesų, direktyva apibūdina mikro įmonę, tačiau tokio apibūdinimo atrodo nepakanka. Tačiau geresnę apibriežtį pateikti gana sunku. taip pat ir bandymas išvengti skaidrumo trūkumo yra sudėtingas. Mes bandome problemas išspręsti e, panaudodami registrą tokioms įmonėms, kuriuose dirba vienas ar du, žmonių, du žmonės. Ir rastas sprendimas išdėstęs kompromise tarp pranešėjo ir šešėlinio pranešėjo, tai yra e, vesti e, registracijos žurnalą. Tai yra apskaita pagrįsta lėšų judėjimu. Aš manau, kad mes turime daugiau dėmesio skirti būtent kam, ką tai reiškia. Ar tai reiškia, tai yra, kad tai yra kitokia kitokia apskaita. Ar ne? Man atrodo, kad čia nieko ypatingo ar pavojingo nėra. Čia tikrai, man atrodo, einame teisingų kelių. Ačiū, sako pirmininkas. Iš tiesų, tai yra kompromisas, Diskusijoje mes supratome, kad reikalingi tam tikrai minimalūs standartai. Tokios buvo diskusijos ir ekonomikos e, reikalų komitete ir diskusijose frakcijose. Mes norime sumažinti tokių įmonių išlaidas. Nes ir iš tikrųjų rinkos, e, rinkoms pavojaus tokios įmonės tikrai nekelia. Dažnai tokios įmonės negauna jokių kreditų ir jeigu joms reikia kapitalo, tai jos, aišku, turės pateikti savo apskaitą. Ir visa tai ir nesikeičia svarbiausia, kad būtų numatytos minimalios taisyklės, užtikrinant, kad yra tam tikra priežiūra iš mokesčių institucijų pusės ar kokiu nors kitokiu institucijų. Bet kokia atveju tokia priežiūra tuomet yra įmanoma. Ir manau, kad su šiuo kompromisu galime sutikti. Tai reikštų, kad priežiūra būtų įmanoma. Tuo pat metu sumažintume naštą tokiams bendrovėms ar įmonėms. Nes iš pradžių, aišku, tokia tvarka buvo numatyta visiškai kitokioms įmonėms, tai yra vidutinėms ar didelėms akcinėms bendrovėms ir šis, žinoma, komitetas turės dar kurį laiką spręsti šį klausimą, kalbant ir apie šią direktyvą, ir apie kitą tolesnę direktyvą. Dabar galbūt galime perėti prie kito darbo trakės klausimo. Tai yra devintasis darbo trakės klausimas ponios Kastiks. Pranešimas apie Europos draudimą ir profesinių pensijų institucijas. Ponas Ratkai Dar mums liko 35 minutės laiko, po to numatytas uždaras posėdis, kuriame kalbėsime apie teisinės neličiamybės atimimo klausimus, tai užtrukstam tiek laiko. Aš noriu pasakyti, kad aš iš tikrųjų nepristatysiu savo pranešimo dėl e, imuniteto atimimo, jeigu nebus vertimo. Taigi mes neturime daug laiko, nežinau, kaip elgsimės e, toliau. E, žinau, kad e, jeigu dar svarstysime šį klausimą, po to dar vieną, tai mums praktiškai neliks laiko. Pirmininkas, aš suderinau ką tik su sekretorijatu. Mes perkel, nukelsime teisinius klausimus į vėlesnius posėdžius. Dabar apsvarstysime uh, uh, ponios Kasteks pranešimo, po to iškart persime prie teisinės nelšimybės klausimų. Pone Kasteks, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju, aš stengsiuosi kalbėti kuo skubiau. Jūs tikriausiai pasakysite, kad mano parengta nuomonė yra labai ilga ir kad jai patikta labai daug pakeitimų. Tačiau iš tikrųjų savo nuomonę, savo nuomonės projekte išdėšiu labai aiškiai. Buvo iš tikrųjų pateikta nemažai pakeitimų, tačiau jie visi yra panašus. Aš tiesiog norėčiau priminti jums bendrą kontekstą ir apie Europos priežiūros bendrą sistemą. Taigi situacija yra tokia. Komisija siūlo taikyti rekomendacijas, kurios yra išdėstytos Rozier pranešime, kuriame kalbama apie Europos e, finansinės priežiūros instituciją, kuri veiktų ES lygmenių. Ir ji taip pat turėtų bendradarbiauti su e, bankų bei draudimo įmonių e, prižiūrėtojais. Mes e, norime pagerinti priežiūrą ir taip užtikrinti, kad e, vidaus rinka tinkamai funkcionuotų. Ir kad joje veiktų stabili, aiški finansų sistema. Tai yra itin aktualu visiems atsižvelgiant į mūsų išgyventos uh, krizės pamokas. Aš pritariu komisijos iniciatyvai. Jokių būdų nenorėčiau dabar suabijoti tokių priemonių tikslingumu. Aš tiesiog siūlau štai, ką aš manau, kad mes turime turėti už atskirus sektorius atsaking, po vieną atsakingą priežiūros instituciją. Bet to manau, kad e, reikėtų atskirti tas institucijas, kurios rengia reglamentuojančios, sektoriaus veiklą reglamentuojančios teisės aktus, bei tas, kurios prižiūri, kaip jie yra įgyvendinami. Nes aš manau, kad tai yra vienas iš pagrindinių mūsų principų. Negalima leisti, kad tas, kas e, sukuria įstatymą, po to pats ir prižiūri, kaip jis yra gyvendinamas. Ir būtent to, to aš ir siekiu savo pakeitimais. Komisija neatsižvelgė į tai, kad Europos parlamentas dabar turi naujų įgaliojimų teisėkuros rytyje. Aš manau, kad parlamentas turėtų pasinaudoti savo naujomis galiomis. Ir todėl šiems reglamentams reikia taikyti bendro sprendimo procedūrą. Taigi, apskritai, galėčiau pasakyti, kad iš esmės mes šiandien kalbame apie komitologijos dalykus. Ar klausimas yra, ar gali teisės leidėjas sąmoningai vilkinti e, to pasiūlymo, teisėkuros pasiūlymo e, svarstymą, pasiteisinant tuo, kad reikia dar gauti ekspertų e, išvadas, ar ne? Ir aš manau, kad mes turime visiškai pasinaudoti savo galiomis. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū, problema pasikartos pristatant kitus pranešimus dėl agentūrų, niekas nenori pasisakyti, tai dabar turime nustatyti pataisų teikimo galutinį terminą, ką siūlo sekretariatas. Ir rytoj sustarsime dėl pataisų teikimo galutinio termino, kuomet priimsime sprendimus dėl viso paketo. Dabar e, yra parlamentinis nerežiminis naikinimo klausimai. Mūsų posėdis tampa uždaras, visi tie, kurie neturėtų jame dalyvauti, yra prašomi išeiti iš salės. Ir kolega Rapkai pristatys dabar pono Uspas